Okay. Dear colleagues. Labadiena, gerbiami kolegos. Galime pradėti posėdį. Ir pradėsime nuo 14 mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su taryba atstovaujančios Luksemburgo sveikatos ir lyčių lygybės ministerija Lydija Muč. Pirmiausia, sveikinu ponę ministrę pirmininkaučios šalies atstovę, dėkoju už atvykimą į mūsų posėdį ir dėkoju už galimybę apsikeisti nuomonėmis. Mes norime išgirsti pirmininkaujančios valstybės prioritetus. Esu tikras, kad Susikimas bus įdomus, iškirsime klausimų iš komiteto narių, kurie klaus apie prioritetus, klaus apie kai kurių klausimų perspektyvas. Nes tiek tuos klausimus jau turime e, tarp nagrinėjimų įtrauktus ir norime, kad taryba reaguotų kuo greičiau ir kad vis būtų galima išspręsti. Tad ilgiau nebegaiždama suteikiu žodį, ponė ministrai Muč, e, įvadiniam pasisakymui, o paskui bus du klausimų ratai. Pirmiausia, klaus politinių frakcijų koordinatoriai, o paskui antram, antrom rate klaus kiti parla, mūsų komiteto nariai. Žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man didelė garbė būti čia tarp jūsų, ponios ir ponai parlamentarų. Žinote, kad Pirmininkavimas yra didelis iššūkis valstybei nariai, bet taip pat yra ir puikiai proga e, dalyvauti ES politikos kūrime ir tuo pat metu proga suformuluoti prioritetus. 12 kartą Luksemburgas perimai savo rankas ES tarybos vadžias. Šis, šis pirmininkavimas vyksta tokių ypatingų laikotarpių. E, tai yra ypatingas kontekstas, kadangi Europa sunkiai e, keliasi iš krizės, tai yra ta Europa, kuri sensta, kur daug iššūkių dėl to kyla visuomenės veikatos reityje, tai taip pat yra Europos Sąjunga, kur dirba naujas Europos parlamentas, kuris dabar jau dirba optimaliu ritmu, taip pat turime naują Europos komisiją, kuri savo veiksmus telkia ir remia e, naujų metodų, kurios, kurio tikslas yra E, ekonomikos gaivinimas, darbo vietų kūrimas. O šiaip e, taip pat matome, kad yra šiuo laikotarpiu daug pasikeitimų ir daug inovacijų. Tad svarbu, kad visuomenės sveikatos aspektas ir pacientas kaip toks nebūtų pamirštas įgyvendinant tą tokią ambicingą darbo atvarkę. Būtent dėl to pirmininkaujas Dis Liuksemburgas e, pirmiausia ir skirs didžiausią dėmesį pirmininkavimo metu pas, pacientams ir inovacijoms. Yra tas leitmotyvas, kuris dera su Liuksemburgo pirmininkavimo šūkiu, o ta šūkis yra sąjunga piliečiams. E, tuo tikslu mes ir laikomės to požiūrio, kad svarbiausia yra e, pacientas visose diskusijose. Šis požiūris atsispindės praktiškai e, nagrinėti visas mūsų temas. Šį rytą man tenka malonumas Jums pristatyti Luksemburgo pirmininkavimo prioritetus visuomenės veikatos srityje, taip pat kalbėsiu apie vaistus ir medicinos prietaisus, bei kalbėsiu apie sanitarinį saugumą, apie maisto produktų saugą. Pradedu nuo visuomenės veikatos. Kai dėl su šias ir tim susijusių temų, pirmiausia, norėčiau paminėti vieną iš jų, kuri, man atrodo, ypatingai svarbi, tai yra personalizuotos medicinos paslaugos, tai yra ta tema, kuri apima pacientų poreikius ir inovacijas. Personalizuota medicina prasideda nuo paciento, tačiau reikia, kad būtų užtikrintas, uh, užtikrinta prieiga prie šio, šių inovatoriškų gydimo metodų, nes mano supratimu šie metodai uh, sukels revoliuciją medicinos pasaulyje. Personalizuotos medicinos paslaugos turi didžiulį potencialą gerinant daugelio pacientų sveikatą, nes jiems galima skirti tikslinį gydimą, daug tikslesnį gydimą, tai padės sumažinti e, šalutinį poveikį, kuris yra nepageidautinas ir tuo pat metu tai padės užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę pacientams ir taip pat visą tai gali padėti kurti efektyvesnę sveikatos priežiūros sistemą. Liepos 8 dieną, kitaip tariant, prieš savaitę buvome surengę aukšto lygio konferenciją Luksemburgo didžiojo kunigaikštystėje. Ji buvo skirta E, aptarti pacientų prieigai prie personalizuotų medicinos paslaugų. Ši konferencija leido rasti atsakymus į daugelį iššūkių, kurie iškyla šioje srityje ir kur dar esama tam tikro pasipriešinimo e, tų naujoviškų gydimo metodų įtraukimų į klinikinę praktiką. Tačiau tai yra būtina sąlyga tam, kad visi turėtų prieigą prie būtent tos personalizuotos medicinos privalumų. Tos konferencijos vienas iš svarbiausių signalų e, yra svarbus mums visiems ir tos išvados pateiktos e, gruodžio 8 dienos sveikatos ministrų tarybai ir pasitarnaus kaip pagrindas tarybos posėdžio išvadoms. E, kita prioritetinė Luksemburgo pirmininkaučio tema bus demencijos problemų sprendimas. Tai yra tas rytis, kurią norime vertinti iš naujo požiūrio taško, kad būtų galima padėti geriau tiem žmonėms, kurie gyvena kesdami šią lygą, demenciją. Aš jau kalbėjau kad, apie tai, kad Europa sensta. E, su Šia, de, su, šiuo, de, su šia demografinė tendencija yra susijęs ir e, didėjimas skaičiaus e, ir de, neurodegeneracinių lygų didėjimo tendencija taip pat. Tad mes kalbame čia apie didžiulę socialinę ekonominę problemą. Pirmininkaujantis Luksemburgas e, kels šią temą kaip vieną iš problemų, kaip apie visuomenės reiškinį, kuriam reikia e, rasti daugia sektorinį atsakymą. E, prevencijos vaidmuo, antrinės prevencijos vaidmuo čia yra labai svarbus, e, būtina ištirti galimybės taikyti šiam metodui, taip pat būtina taip pat sumažinti tą naštą, kur yra susijusi su priežiūra tų žmonių, kurie gyvena e, paliesti šios lygos. Taip pat būtina rasti pridėtinę vertę bendriems veiksmams, kurių būtų imtas ES lygmenių. Pavyzdžiui, galima būtų keistis gerąją praktiką, kurios jau yra sukaupta daugelį valstybių narių. E, išvados taip pat bus pateiktos tikiuosi, taip pat bus patvirtintos gruodžio 8 dienos ministrų posėdėje. Liuksemburgas, pirmininkaujantis ES, taip pat e, dirbs prie direktyvos susijusios su tarp valstybinėmis sveikatos paslaugomis. E, bus remiamasi komisijos įgyventinimo ataskaita, kuri pasirodys jau netrukus, dar iki vasaros atostogų. Tikimės, kad taip ir bus Šiandien e, yra praėję dviejai metai nuo tos direktyvos e, perkelimo ir dabar jau yra atėjęs laikas padaryti pirmasis išvadas dėl to, kaip pavyko direktyvą taikyti, išsiaiškinti, ar ji turėjo teigiamą poveikį siekiant užtikrinti pacientų mobilumą ir ar tikrai pacientų teisės buvo geriau apgintos ir gyventintos ir galiausiai laikas įvertinti, koks, kai buvo paveiktos administracinės išlaidos, kiek jų teko pacientams, kiek nacionalinėms struktūroms, kaip sekėsi tvarkyti su tą situaciją ir kaip sekėsi bendradarbiauti valstybėms narėms ypač toms šalims, kurios yra kaiminės. Tai štai, tai yra tos temos, kurios e, sudarys šio e, dalį, dalį reikšmingą šios direktyvos įgyvendinimo. Mes taip pat dirbsime prie tos temos, prie kurios aktyviai dirbo pirmininkaujantį Latviją. Bus kalbama apie alkoholio E, žalos mažinimą. Bus sieksime suvažinti tą žalą, kurią sukelia piktnaudžiavimas alkoholiu. Ministrai labai aišku kreitim, kreipimasi paskelbė ir tas kreipimas jis buvo praktiškai vieningas, kai jie buvo susirinkę neformalaus posėdžio į Rygą. Balandžio mėnesį aš ten pati dalyvavau, e, tas signalas buvo labai aiškus, mums reikia naujos strategijos kovai su alkoholiu. E, darbas šią kryptim jau yra prasidėjęs, mes e, supratome labai aiškiai tą pirmininkaujančiai valstybei skirtą signalą, mes e, darbo grupės posėdėje taryboje Liepos mėnesio pradžioje diskutavome šiuo klausimu. Išvadose valstybės narės yra kviečiamos tęsti nacionalinės pastangas siekiant sumažinti tą žalą, kuri kyla dėl piknaudžiavimo alkoholiu. Europos komisija taip pat yra raginama 2016 parengti strategiją, kuri būtų skirta alkoholio problemų sprendimui. E, tikimės, kad komisaras Andriukaitis taip pat Europos komisijoje įsitrauks į šių klausimų sprendimą ir kad sulauksime konkrečių E, veiksmų, kurių taip laukia valstybės narės. Mes taip pat laukiame Europos komisijos ataskaitos dėl maisto produktų ženklinimo etiketėmis. E, mes norėtume, kad būtų ženklinami tinkamai alkoholio buteliai etiketėmis, kaip tai yra numatyta reglamente e, dėl maisto produktų saugos. E, pirmininkaujantis Luksemburgas taip pat sudarys progą aptarti tai, ko buvo galima išmokti iš ebolos krizės ir kaip ES sekėsi suvaldyti šį procesą. Kartu su komisaru Andriukaičiu kviesiu sveikatos ministrus dalyvauti ministrų konferencijoje. Europos parlamento atstovų dalyvavimas taip pat yra numatyta šiame renginyje ir man tai atrodo ypatingai svarbu. Šios konferencijos svarbiausias akcentas bus maisto produktų sauga ir tos epidemijos sprendimo sanitariniai įvairūs aspektai. Būtina stiprinti sanitarinę saugą ES ir žinoti, ką veikti, jeigu įvyktų e, koks epidemijos potrukis ES. E, Liberijos atvejs mums parodė, kad ebola dar nėra visiškai suvaldyta ir kad gali tekti susidurti su nauju epidemijos protrukiu. Ir mums tai yra proga pareikšti savo poziciją ir pareikšti savo išvadas ir jas patvirtinti taip pat gruodžio 8 dienos ministrų posėdėje. Dabar pereinu prie vaistų ir medicinos įrangos. Šioje srityje mes e, ruošiamės peržiūrėti medicinos prietaisų akį. Žinau, kad šita tema jūs labai domina, o Luksemburgui, kaip ir minkančiai valstybei, tai taip pat yra labai svarbi sritis ir uh, mes jai skirsime labai daug dėmesio. Dabar yra labai svarbus etapas nagrinėjant šį klausimą. Per EPSCO tarybą birželio 19 dieną mes gavome labai aiškius įgaliojimus toliau daryti pažangą e, šituo klausimu ir mes dėsime visas pastangas per ateinančius šešis mėnesius, kad galėtume atliepti jūsų uh, lūkesčiams mūsų e, e, pirmininkavimo pradžioje. Telksime dėmesį ties konstatuojamosiomis dalimis ir bandysime pašalinti tuos nesklandumus ir netikslumus, techninio pobūdžio netikslumus, kurie dar liko po įvairių e, peržiūrų per pastaruosius trejus e, metus. O paskui pradėsime trišalius dialogus su parlamentu, kai, kai tik bus įmanoma, aš tikiuosi jau nuo rugsėjo mėnesio tai bus įmanoma, kuomet jau busime iškristalizavę bendras e, gairias rudens pradžioje. Mano pirmieji kontaktai su parlamentu parodė, jog mes siekiame tų pačių tikslų. Mes norime, kad e, teisės taisyklės reglamentuojančios šį sektorių būtų aiškios ir kad e, jos užtikrintų galimybę piliečiams turėti prieigą prie saugių ir kokybiškų produktų ir tuo pačiu e, naudotis e, naujovėmis Europos rinkoje. Kitas klausimas - veterinariniai vaistai. Pirmininkaujantis Luksemburgas, Luksemburgas perima šio klausimo nagrinėjimą iš e, Latvijos. Aš e, žinau, jog rugsėjo 22 dieną jūs turėsit svarbų balsavimą šituo klausimu. Mes bandysime pasistumėti teisėkuros srityje šio klausimu kiek įmanoma toliau ir tinkamai pasiruošti daryboms su parlamentu. Tad dabar lauksime to balsavimo vyksiančio parlamente. Toliau maisto sauga. Kaip pirmininkaujantį valstybę mes turime labai ambicingą programą šios e, srities. Visų pirma, klonavimo aspektas čia yra svarbus ir pasiūlymai dėl e, klonavimo naudojimo yra jau nagrinėjami taryboje. Taryba labai atidžiai stebi parlamento diskusijas šito klausimu. Juo jau yra pateikti du pasiūlymai, tai, tai yra e, vieningas paketas ir parlamentas ruošiasi šios reities direktyvai pateikti pakeitimus ir aišku šitie pakeitimai bus tinkamas pagrindas paskui nagrinėti, toliau nagrinėti šį klausimą. Ir mes tikimės, kad galėsime kaip įmanoma anksčiau pateikti šitos pakeitimus nagrinėti tarybai, tačiau aišku visas procesas priklausys nuo parlamento darbo grafiko. Toliau GMO ir leidimai naudoti GMO pateiktas tekstas valstybėms narėms, pateiktas pasiūlymas šito klausimu, kuris e, leidžia valstybėms narėms uždrausti GMO jų teritorijoje. Tai yra labai aiškus signalas iš komisijos ir svarbus signalas Europos parlamento pozicija šituo klausimu turės labai didelės reikšmės tarybos darbui šioje srityje. Mes e, jau atsižvelgėme į Agri komiteto išvadas, kurios buvo pateiktos e, šį pirmadienį, iš Agri, į Agri tarybos, atsiprašau, e, išvadas, kuriuose yra sakoma, jog reikėtų poveikio vertinimo ir kai kurių teisinių aspektų geresnio išaiškinimo. Pirmininkantis Luksemburgas teiks e, didelį dėmesį tolesniam šio klausimo nagrinėjimui. Toliau naujų maisto produktų e, leidimai. Pirmininkantis e, Luksemburgas džiaugiasi birželio 25 dienos Envi komiteto balsavimo rezultatais. Envi komitetas pripažino, jog tarybos pateiktas pasiūlymas yra racionalus ir naudingas ir aš manau, kad iš tikrųjų tas pasiūlymas leidžia patobulinti naujų maisto produktų leidimų e, tvarką. Šio minėto balsavimo rezultatai rodo, jog e, bus įmanoma pasiekti susitarimą pirmojo svarstymo metu ir tuo būdu mes galėsime e, parengti tinkamą ir modernę sistemą šios e, srities. Aš tikiuosi, kad e, Europos parlamentas jau patvirtins šį klausimą spalio plenarinėje sesijoje ir tuomet taryba nagrinės jį toliau, kad galėtų patvirtinti. Toliau. E, maisto produktų oficialus tikrinimas, kontrolė. Mes perimame šio klausimo svarstymą iš pirmininkaujančios Latvijos, kuri čia padarė didelę pažangą. Mes e, telksime dėmesį ties tais aspektais, kurie dar liko neišspręsti, pavyzdžiui, e, veterinarų vaidmuo, oficialaus veterinaro vaidmuo ir atsakomybė ir, kaip įmanoma, anksčiau, bandysime gauti įgaliojimus iš Korepero, kad galėtume pradėti diskusiją su parlamentu, jeigu įmanoma, jau rugsėjo mėnesį. Ir aišku, mes tenksimės antrojo svarstymo metu pasiekti susitarimą šito klausimu. Tikimės, kad dėrybos su parlamentu bus e, vaisingos ir konstruktyvios. Todėl, kad klausimas yra svarbus. Maisto produktų ženklinimas. Mes jau turime pradėti įgyvendinti kai kuriuos dalykus, nes darbas šituo e, klausimu prasidėjo 2008 metais, reglamentas 1169 jau gali būti taikomas ir jo pasiekmes jau yra matomas nes e, pakuojami maisto produktai jau yra ženklinami e, kitaip, etiketės yra aiškesnės, juose daugiau informacijos. Liuksem, Liuksemburgas siūlo, jog e, ženklinime atsispindėtų informacija apie sočiasias rūpštis ir neformalioje rugsėjo mėnesio taryboje šitas klausimas bus e, svarstamas. Mes bandysime išsiaiškinti valstybių narių nuomonės šituo klausimu, kaip geriausiai apsaugoti vartotoje, nes mūsų pagrindinis tikslas ir yra tinkamai informuoti ir apsaugoti vartotoją, informuojant apie e, tokio tipo riebalus riebesias e, e, rūkštis, tad e, diskutuosime apie tai, ar bus nurodoma maksimali leistina riba, ar galės būti taikomas savanoriškos priemonės, riebiosios, ne, ne, nesočiosios rūkštis, taip pat bus viena iš temų, bus keičiamasi nuomonėmis EPSCO taryboje šituo klausimu ir e, šių diskusijų tikslas taip pat e, bus suteikti galimybę ministrams pasisakyti apie e, teisėkuros procedūrą ir, ir turinį šituo klausimu, kuris, man atrodo, labai svarbus. Apibendrinant galiu pasakyti, ponios ir ponai parlamento nariai, jog aš Tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Jūs esate piliečių atstovai ir todėl jūs turite kelti visus klausimus, kurie yra svarbus jiems per ateinančius mėnesius. Aš darysiu viską, kas įmanoma, kad darytume pažangą, svarstydami tuos klausimus, kuriuos E, jūs svarstote pagal savo kompetencijos rytį, o dabar esu pasirengus atsakyti visus jūsų klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Labai ačiū už įžanginį pasisakymą, ačiū už visą informaciją, ačiū už tai, kad pakalbėjote apie pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Dabar pradėsim pirmą e, klausimų ratą. E, pradėsim nuo politinių frakcijų. Piteris Lyzė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kartu, ponė ministrė, už pasisakymą. Aš norėčiau susitelkti ties e, tais klausimais, kurie tiesiogiai susiję su teisės aktais, nes mes būtent su jais dirbsim per ateinančius šešis mėnesius ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimą. Antai medicinos prietai, diagnostiniai medicinos prietaisai ir taryba jau sutarė, tai džiugu, dabar tikrai galima toliau dėrėtis ir tikiuosi, kad mes baigsim aptarinėti ir priimti šiuos dokumentus per Luksemburgo pirmininkavimą. Bent toks jau tikslas. Jei e, nepasieksim to tikslo, tai e, viskas vėl sulėtės, bet kita vertus reikia turėti e, tikslą. Dabar vienas dalykas, dėl ko mes nesutarėm su taryba, tai vadinamasis scrutiny mekanizm, tikrinimo mekanizmas, E, kuriuo galima pasiremti, jeigu iškyla tam tikrų abejonių dėl e, medicinos prietaiso ar vaisto saugos klausimų. Kai kas taryba nusprendė, kad tą mechanizmą e, reikėtų taikyti sistemingai, kartu orientuoti į kiekvieną produktų grupę. O mes norėtume kad tas mechanizmas būtų vartojamas tik tokiu atveju, jeigu yra aiškių problemos ženklų ir kad jis apimtų kuo platesnės produktų grupės. Tad e, iš tikrųjų vėlgi čia reikėtų kalbėti apie tokias didesnės produktų grupės. Tad norėtume, kad jūs apie tai pakalbėtume. Dėl e, diagnostinių medicinos prietaisų. Čia kalbama apie informed consent, informuotas pritarimas. Tai par, vėlgi nesutarėm dėl šio punkto. Kitas klausimas, kuris ir man labai rūpi - klonavimo dalykai. Komisijos pasiūlymas klonavimo klausimų nepakankamas. Mes dėl to susitarsim e, tik tai, jeigu aišku parodysim tam tikrą kompromiso e, valią Ir todėl aš tikiuosi, kad jūs, e, pirmininkaujantisis Luksemburgas, įtikinsit tarybos narės. Dar vienas klausimas - antibiotikų klausimas. Aš pats e, šiaip turiu <laughs> veterinarijos nemažai darbo patirties. E, antibiotikai šiuo klausimu labai svarbu skatinti, skatinti įmonės ieškoti tiesiog naujų antibiotikų. Labai ačiū. Socialdemokratų frakcija, ponas Gruotė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė. Klausimas prie, e, prieigos prie medicinos prietaisų ir vaistų klausimas mums jau e, ilgą laiką rūpi. Mes e, nagrinėjom šitą klausimą nemažai pastaruoju metu, vyko kartu klausimai specialiai skirti tai temai. Be to jūs paminėjot ir tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugas kaip vieną iš svarbiausių prioritetų. Bet dabar per ateinančius šešis mėnesius, ką jūs darysit, kad pagal dabartinius teisės aktus, pagal turimus teisės aktus e, būtų, kad būtų galima geriau juos panaudoti, nes dabar išvelgiu, e, jog yra tikrai trūksta tiesiog pusiausviros E, šiaip jau kalbant apie E, kai kalbama apie pacientų prieigą prie tam tikrų medicinos prietaisų ir vaistų. Ir ta vėlgi problema rodo e, statistiniai skaičiai. Tad iš tikrųjų šią temą reikėtų nagrinėti sparčiau. Tai labai rūpi ir mūsų frakcijai. Tad mes iš tikrųjų turim užtikrinti, kad e, Europos piliečiai, pacientai turėtų tinkamą prieigą prie medicinos prietaisų ir vaistų. Toliau antibiotikai irgi labai svarbus dalykas, glifosato e, klausimas e, nagrinėjamas ES lygių. Antai mano paties regiono ar žemės e, sveikatos ministras specialiai parašė laišką sveikatos klausimus kūruojančiam mm, komisarui apie glifosato uh, problemą. Glifosato randama geriamajame vandenyje kartu gruntinių vandenų, e, gruntiniuose vandenuos, vandenyse yra bakterijų. Ponas Piteris Lyze minėjo, kad reikėtų ieškoti naujų antibiotikų, kurti naujus antibiotikus. Kartu nepamirškim to, ką pranešime mini ir François Grostet ji irgi tam klausimui skiria nemažą dėmesį. Mes turėtume, aišku, pasirūpinti tikrai tinkamų pranešimų šituo požiūriu. Tad labai gerai, kad jūs e, dabar e, ruošiatės ir toliau nagrinėti medicinos prietaisų direktyvą. Mes jos ilgai laukiam, tikimės, kad darbai baigsis e, sėkme nes viso to laukia daugiau kaip 500 milijonų europiečių. Maničiau, mes dabar įžengiam į tokį kritišką ES projektą, nes vėlgi turim biudžeto e, lėšų e, problemų beveik visose valstybėse narėse. Todėl tikrai būtų e, geriau įvertinti klausimą, tarp valstybinių sveikatos paslaugų klausimą mes turėtume detaliau aptarinėti. Tad, nes dėl jų, jeigu numatysim tinkamą tarp valstybinių sveikatos paslaugų sistemą, tikrai nemažai mūsų piliečių gali išsigydyti. Be to turiu pasakyti, kad ir konkurencija E, būtent yra labai sveikas dalykas. Be to, jūs paminėjot agro strategiją šiame kontekste. Taip, iš tikrųjų labai svarbu, kaip e, būtų galima spręsti šį klausimą. Ir aš asmeniškai pasakysiu, kad esu labai nusivylęs komisijos pasiūlymais. E, ten išvelgiu per daug biurokratijos ir tikrai mes kartu galėtume daryti spaudimą komisijai, kad šioji pateiktų naujų agrostrategijos pasiūlymų. Tada aš džiaugiuosi būsimais e, darbais, nes vėlgi išgirdom iš jūsų nemažai klausimų, kurie rūpi ir mums, ir e, nepaminėjot e, kai kurių klausimų, kurie mums rūpi ir tikrai norėsim išgirsti jūsų atsakymą. Pani minister, z dużym zainteresowaniem wysłuchałem. E, rzeczywiście. Ponas Piecha, labai ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponia ministrė. Aš labai susidomėjęs išklausiau jūsų pasisakymo, e, išklausiau jūsų prioritetų ir jūs kalbėjote apie daugelį ES svarbių dalykų, tačiau pasigendau tam tikrų dalykų. Antai, Lenkijoje, gegužės mėnesį E, buvo mm, nustatyta 300 e, e, mirčių dėl psichoaktyviųjų medžiagų, tiesiog apsinuodėjimo šitomis medžiagomis. Parlamentas jau kurį laiką mm, nenuleidžia dėmesio E, nuo naujų psichoaktyviųjų medžiagų. Tam yra e, parengtas savo laiku pranešimas ir jame e, pasakyta, kad padėtis šiaip jau nepakankama, kad reikia ieškoti naujų sprendimų. Tokių sprendimų pateikė komisija pasiūliusi reglamentą skirtą psichoaktyviosioms medžiagoms. Tačiau vėlgi kol kas rezultato nepasiekta. Antai, ką rodo Eurobarometro statistiniai duomenys apie tai, e, kokią grėsmę kelia psichoaktyviosios medžiagos, ypač jaunimui. Antai, duomenys rodo, kad 2 procentai jaunimo ar gyventojų nu, nukentėjo Airijoje, e, Vokietijoje tas skaičius didesnis, Lenkijoje 9 procentai bet čia kalbama apie e, labai tokius rimtus apsinuodijimo atvejus. Tad e, aš šiaip jau primenu, e, primenu kartu savo ministrui, sveikatos ministrui šį klausimą ir manyčiau, jūs, pirmininkaujantisis Luksemburgas, turėtume tęsti jau kurį, prieš kurį laiką pradėtus darbus ir ieškoti sprendimo. Antai, tarybos darbo grupė E, užsiimanti narkotikų klausimais e, nagrinėja beje šitą klausimą, bet aš norėčiau, kad ir jūs šį klausimą padarytumėte prioritetinį, nes e, mes šiaip jau gyvenam laisvos rinkos sąlygomis, ir tos naujosios psichoaktyviosios medžiagos nebūtinai visada yra neteisėtos, kai kada jos, jomis prekiaujama teisėtai, tačiau vėlgi mm, ne, ne, nesužiūrint visų šito proceso pakopų ir neįvertinant e, gali, galutinių padarinių. Tad mes turėtume vis dėlto tęsti ir baigti jau pradėtus darbus. Dėl kitų jūsų pasiūlymų, prioritetų, tai aš galėčiau visiškai e, pritarti jiems. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Meisner, liberalų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrai Muč, už detalius paaiškinimus. Aš štai čia, sako kalbėtojams Yra daug dalykų, kuriuos minėjote ir kurie labai svarbus, jų nekartosiu, kolegos jau paminėjo daugą. Tema, kuri nebuvo paminėta, tai demencija, e, senatvės negale. Nežinau, ar galima čia kažką harmonizuoti ES lygmenių, bet labai svarbu keistis gerąją praktiką šią temą. Nes visuomenės senėjimas palies visa šalis. Yra daug šeimų, kurios susiduria su šia problema ir būtų svarbu ieškoti problemos sprendimų. Tad puiku, kad šią temą paminėjote. E, tarp valstybinis sveikatos paslaugos, jūs sakėte, kad bus direktyva peržiūrima, tai yra taip pat puikia naujiena ir jūs taip pat norite išsiaiškinti, kiek pacientų mobilumas buvo pagerintas. Visą tai ypač svarbu, tad laukiu e, tų visų tolesnių darbų. Trečioji tema, kurią norėjau paminėti, yra GMO. Mes apie tai vakar jau šiek tiek kalbėjote, tai jūs sakėte, kad laukti Europos komisijos pozicijos. Galiu pasakyti, kad Europos parlamente mes į tai žiūrime labai kritiškai, nes manome, kad komisijos siūlymas problemos neišspręs. Mes dar nebalsavome, vyksta diskusija, bet netrukus šią temą paskelbsime savo nuomonę. Mano klausimas būtų susijęs su trimis rytimis va, su vaistų direktyva. Norime kuo skubiau pradėti dirbti prie šios direktyvos. Su kolega Peterlyzė jau daug ką šią temą paminėjo. Jūs, be kita ko, taip pat apie tai kalbėjote, bet gal galėsime pradėti greitai dirbti ir greitai užbaigti nagrinėti šią klausimą ką ketinat daryti, kad dirbtume greičiau. Viskas priklauso nuo tarybos dabar, tad norėčiau paraginti padaryti viską, kas įmanoma, kad trilogija būtų viskas greitai išspręsta, kad e, pacientų labui tas rytis būtų baigta greit nagrinėti. Antras rytis. Inovacijos pacientams tai yra jūsų viena iš pagrindinių temų. Pritariu tam, nes iš tikrųjų labai svarbu remtis inovacijomis, užtikrinant sveikatos paslaugas. Labai svarbu tai, kad jūs pasakėte, jog būtina visiems e, sudaryti vienodai e, prieigą prie tų inovacijų. Jūs žinote, kad mes esame patvirtinę skaidrumo direktyvą dėl tarifų e, įvairiose šalise, taryboje ji buvo blokuota ir komisija ją atsijėmė. O aš manau, kad būtų svarbu grįžti prie šio klausimų. Sakėte, kad buvo surinkta ir neseniai vyko nes puikiai konferencija ir kad, tai, kad išvados tos konferencijos turi įtakos kruočių šitos dienos ministrų tarybos posėdžiui. Norėčiau paklausti, ar yra konkretesnių kažkokių siūlymų, nes manau, kad kaip komisija atsiemė šią direktyvą, klausimas vis tiek nėra išspręstas, reikia dirbti greičiau prie jo. E, atsparumas antibiotikams mano trečioji tema. Apie tai irgi jau pradėjom kalbėti vakar. Ir sakoma, kad jeigu būtų vartojama uh, mažiau antibiotikų. Jeigu norima tai daryti, reikia aiškintis, kur jų reikia vartoti mažiau. Ir taip pat svarbu pasižiūrėti, kokios yra turimos alternatyvos jiems. Ar manote, kad homeopatija galėtų būti naudojama taip pat veterinarijos rytyje ir ar nagrinėsite šį klausimą? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponas Ek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Minise Mūči, kad atėjote į mūsų posėdį. Ačiū, kad išdėstėte savo programos prioritetus. Jūs paminėjote daug temų, visos jos svarbios. Yra viena iš jų, prie kurios turėčiau grįžti detaliau, nes ji mums labai rūpi. Tai yra Tai yra mikrobų atsparumo klausimas. Daug žmonių miršta nuo infekcijų dėl to, kad dėja antibiotikai nebeveikia tų, tų, tų, to užkrato. Ir tai yra savotiškas damoklo kardas, kybantis visos visuomenės. E, veikti reikia greitai, nes reikia išsiaiškinti, iš kur kyla tie atsparus antibiotikams užkratai ir dažniausiai tai yra susiję su antibiotikų naudojimu gyvulininkystės rytyje ir akvakultūroje. Tai yra mūsų dienų problema. Prevenciškai narkotikai naudojami žemės ūkija. Ir dėl to ši problema taps vis didesnė ateityje. Tad noriu jūsų paklausti, ar galima tikėtis, kad bus bandoma sumažinti tą neproporcingai didelį antibiotikų vartojimą, ypač jų vartojimą prevenciškai žemės ūkio srityje. Ar bus teikiami siūlymai kokia šią temą? Ir dabar dar vienas dalykas apie šią temą. ES importuoja daug mėsos iš Kinijos. 30 procentų, pavyzdžiui, triušienos yra įvežama iš Kinijos. galbūt ir ten yra naudojami antibiotikai. O jūs žinot, ką tai reiškia. Ir apibendrindamas pasakysiu štai ką. Europos Sąjungos gyvulininkystės srityje problemų yra daug, kokių priemonių galima tikėtis imsis pirmininkaujantis Luksemburgas, kad būtų galima siekti plataus užmojo tikslų, sprendžiant šią problemą iš esmės. Būtina atsisakyti intensyvios gyvulininkystės ir vykdyti ją tokią, kuri leidžia sumažinti lygų skaičių. Ačiū. Dėkoju. Kolega Turna, Žalių frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną, Lydija. Džiaugiuosi, kad pirmininkaujantis Luksemburgas turi tokią ambicingą programą šioje srityje. Norėčiau paminėti keturis dalykus. Pirmiausia, tarp valstybinės medicinos paslaugos. Luksemburgas yra šalis, kuri e, šią direktyvą taiko plačiausiai, nes Liuksemburgė negalime atlikti visų, pavyzdžiui, chirurginių operacijų. Turime taip pat asmenų iš užsienio, kurie labiau nori gydyti savo šalyje, nors dirba Liuksemburgė. Tai yra moka Liuksemburgo ligonių kasos už jų paslaugas, bet jie gydosi savo šalyje būtina čia surasti pusiausvyrą tarp pacientų teisių ir eilės kitų aspektų. Europos komisija sakė, kad čia yra sveikatos paslaugų slaptas liberalizavimas Europoje. Tačiau aš manau, kad sveikata yra pernelyg svarbus dalykas, kad galima būtų ją šiaip savo liberalizuoti. Mes prisimename tą skandalą dėl krūtų implantų, kuris sukrėtė visą Europą. Daug moterų nuo to nukentėjo ir e, džiaugsiuosi ir didžiuosiuosi, jeigu dabar, pirmininkaujant Luksemburgų, galėsim baigti nagrinėti šį klausimą. Nes, kaip žinote, dabar yra politinės valios Tačiau jeigu bus gaišama per nelyg ilgai, tai lobistai nuveiks savo juotą darbą ir viskas bus kaip buvę, dėl to svarbu tą klausimą užbaigti nagrinėti greitai. Kai dėl GMO žinome Europos komisijos pirmininko poziciją. Jis sulaukė paramos parlamente ir jis sakė, kad jis norėtų uh, kad GMO būtų vertinama pagal demokratinę procedūrą, bet iki šiol nieko nebuvo padaryta. Tad čia parlamente mes atmesime komisijos siūlymą, tačiau problemos tai neišspręs. Ką galime padaryti visi kartu, kaip parlamentas ir jūs, kaip pirmininkaujanti e, valstybė ES tarybai, kad būtų galima priversti Europos komisiją ir poną Jungerį pirmiausia imtis konkrečių veiksmų. Ir problema yra ta, kad Europos komisija elgesi nelabai demokratiškai. 12-15 pasirinkimų yra numatyta dokumente ir mes kaip parlamentas dokumentų negaunam. Tuo tarpu mes esame teisėkros proceso dalyviai. Ne, tad neprimtina, kad Europos komisija žada kažką, E, ir mes negalim tų penkiolikos pasirinkimų esančių dokumente matyti ir nagrinėti. Ketvirta. Tai jau buvo minėta čia. Viena iš didžiausių sveikatos problemų Europoje yra atsparumas antibiotikams. E, primdami veterinarinių vaistų direktyvą galime padaryti viską, kad profilaktintiškai nebūtų vartojami antibiotikai gyvulinkystės rytyje. Jeigu pažiūrėtume į skaičius, tai pamatytume, kad rezultatai gali būti puikūs, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galime nuveikti. Tiek mes Europos parlamente, tiek jūs taryboje, manau, kad reikia rasti reikiamus atsakymus. Pirmiausia, čia turime kalbėti apie keulininkystę, nes iš tikrųjų antibiotikus vartoti gyvūnams be pagrindo yra labai pavojinga. Ačiū. Ponas Pedičinė. Grazie, prezidentė. Dėkuoju. Pirmininkė, sveikinu ministrę mūsų komitete. Klausiausi ministrės e, pasisakymo ir e, turiu daug klausimų. Jūs e, minėjote personalizuotas medicinos paslaugas Aš e, beje toje srityje esu dirbęs ir e, dalyvavau tame procese e, ir, ir, ir tame kontekste buvo siekiama kuo daugiau teikti personalizuotos medicininės pagalbos. Aišku, galima pritarti tam, ką jūs sakėte, turi būti siekiama daugiau mokslinio pagrindo šitai veiklai. Tačiau ta metodologija, kuri yra taikoma šiame sektoriuje, dažnai būna e, labai palanki didelėms farmacinėms įmonėms ir tuo pačiu didėja medicinos paslaugų e, kiekis ir spektras, tačiau kai kurios iš tų paslaugų nebūtinai yra pagristos ir nebūtinai jos pasiteisina mokslinių požiūrių. Ir turint omenyje, kad e, čia mes kalbame apie viešojo sektoriaus teikiamas paslaugas, e, tai turime nepamiršti to, kad kartais e, galutinė nauda to, to viso proceso būna kažkur kitur, didelėse įmonėse. Ar iš tikrųjų tas e, personalizuotas, personalizuotų paslaugų tiekimas e, prisideda prie sveikatos apsaugos e, tvarumo užtikrinimo ir prie jos tikro veiksmingumo. Aišku, Luksemburgas uh, E, siekia, kad e, gyventojai būtų apsaugoti įvykus e, avarijoms, pavyzdžiui, atominėse objektuose, atominėse elektrinėse. Ir aš norėčiau paklausti štai ko, kaip galima veiksmingai kovoti su tokių problemų pasiekmėmis, kuomet e, kartais e, tam, tam trukdo korupcija ir aš e, galiu paminėti Italijos pavyzdį. Labai dažnai čia taikomi standartai, kurie yra taip vadinamo politinio pobūdžio. Ir tai turi neigiamų pasiekmių be kitako ir e, gyventojų sveikatos apsaugai. Ką jūs darote, kad, e, pasiprie, kad spręstumėte tokias problemas? Pone Dornanu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, norėčiau padėkoti Jums už e, Jūsų pranešimą. Norėčiau paminėti du aspektus, kurių jūs neminėjote savo kalboje, bet aš manau, kad jie yra labai svarbus. Pirmasis susijęs su endokrininė sistema ardančiomis medžiagomis. E, ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į glifozatų ir malatijono atvejus. Tai yra herbicidai ir jie suklasifikuoti 2A e, sąraše pasaulinės sveikatos organizacijos turbūt ab, abi šios medžiagos yra kancerogeninės, glifozatas yra labai dažnai naudojamas ir ūkininkų ūkiuose ir, ir, ir būtinių lygmenių. Aš norėčiau, kad e, rinkanti valstybė nagrinėtų klausimus susijusius su šiomis e, medžiagomis ir norėčiau paklausti, kokia jūsų asmeninė nuomonė dėl šių endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Antras klausimas yra susijęs su nano medžiagomis. Nano, nano mokslai, nanotehnologijos dabar plėtojamas labai sparčiai, tačiau realus pritaikymas kol kas nėra pakankamai greitas ir uh, taip yra dėl teisėkuros proceso lėtumo. Nano nu, medžiagos nėra tinkamai apibrėžtos ir toks neiškumas yra palankus kai kurioms įmonėms, kurios nori, kad e, tos medžiagos būtų naudojamos be galo įvairiai. Tačiau e, nano nu, medžiagos jau yra labai paplitusios mūsų kasdieninėme gyvenime ir tai gali kelti kai kurių e, pavojų. Mes turime teikti daugiau informacijos vartotojams, turime apsaugoti vartotojus ir kuo daugiau yra daroma pažangos šiame sektoriuje, be atitinkamos teisėkuros tuo sunkiau yra uh, suvaldyti e, visus aspektus. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs e, numatote aišku ženklinimą, kuriame atsispindėtų informacija apie nano medžiagas. Ir ar jūs manote, kad reikėtų investuoti į mokslinius tyrimus, siekiant išsiaiškinti e, nano medžiagų galimą riziką žmogaus veikatai? Dėkoju O dabar suteiksime žodį ponė ministrė atsakyti. Prašau, dešimt minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už įdomius klausimus, kurių tiek daug sulaukiau. Daug klaususių paminėjo medicinos prietaisų problemą. Na, suprantu, suprantu, kadangi tai yra tas klausimas, kuris ilgą laiką e, laukia savo eilės. Tikimės, kad mums pavyks užbaigti e, darbą šiuo svarbiu klausimu. Ponas Lyzė, ponas Grotė ir taip pat ponia Maisner klausė šią temą ir aš jaučiu, kad yra poreikis išgirsti daugiau, kaip mes, ką mes ketinam daryti, koks, koks bus tikslus darbų kalendorius siekiant įgyvendinti numatytus darbus. Aš jums jau minėjau, kad turime bendras gairias, dalinės gairias, tai reiškia, kad tai yra bendros kryptis, tačiau dar trūksta šiek tiek tikslumo, kalbant apie konstatuojamąją dalį, apie techninius išaiškinimus, turime papildyti tas bendrasias dalinės gairias ir įtraukti konstatuojamasias dalis, kad ta bendra kryptis, tos bendros kryptis būtų pilnai parengtos, kad būtų galima jas rūdienį patvirtinti taryboje. Štai toks yra viso to tikslas. Norime taip pat sulaukti formalių įgaliojimų pradėti dėrybą su Europos parlamentu rugsėjo spalio mėnesiais. Taip pat esame pasiekę tam tikrų kompromisų. Ponas Lyzė, pavyzdžiui, klausė dėl tikrinimo stebėjimo, skrutinį vadinamojo. E, tarybos pozicijos skiriasi šiuo klausimu, tačiau jos nėra visiškai priešingos. Ir pasirinktas kompromisas yra e, suteltas į pacientais, priimtas paciento labui. Tai teikia optimizmo ir manau, kad galėsime kartu rasti sutarimą dėl to tikrinimo. Kai dėl darbų kalendoriaus e, galėčiau pasakyti, kad diskusijos dėl konstatuojamųjų dalis pradėjo Liepo 6 Tad darbas jau yra prasidėjęs tarybos darbo grupėje, mums vadovaujant. Grįšime prie konstitucijos dalies su valstybėmis narėmis Liepos 22, paskui spręsime techninius netikslumus nuo Liepos 23 dienos. Tad atostogausim dar ne iš karto. O paskui, po atostogų rugsėjo 8, apie tą datą bandysime e, pabaigti tvarkyti techninius netikslumus, kad rugsėjo 15 galėsime darbo grupį pateikti konsoliduotą tekstą dėl abiejų teisėkūros siūlymų. Ir dėl medicinos prietaisų ir medicinos prietaisų in vitro taip pat e, kompromisinį tekstą tvirtinimui bendrų gairių, tikimės, kad pateiksime spalio penktą. Na ir aišku, jūs nuolatos informuosime apie tai, kaip vyksta darbas. Pirmas posėdis su parlamento atstovais yra numatytas jau šią popietę. Tad mūsų tikslas yra dirbti sparčiai ir užbaigti tas darybas dar iki gruodžio 8 dienos ministrų tarybos posėdžių. Tai štai toks yra mūsų išsikeltas tikslas. Kad tai pavyktų, turime dirbti kartu ir e, parlamentui turime pasiūlyti surenkti tarp spalių pradžios ir lapkričio pabaigos tris trilogo susitikimus. Čia nagrinėsime labiau politinius klausimus. Vyks ir techniniai posėdžiai viso darybų proceso metu. Tai yra vienas iš svarbiausių pirmininkaujančio Luksemburgo klausimų. Kai dėl mikro, antibiotikams atsparių užkratų. Daug kas iškalbėjusių, konkrečiai ponas Grotė, taip pat ponė Maisner ir ponas Ek. Ponas Turmes taip pat. Minėjau šį klausimą, nes jis ir mums labai svarbus. Ir jūs esate teisūs. Mes laikomės tokio štai požiūrio, mes e, pasisako už One Health approach, mes pasisakome už sustiprintą bendradarbiavimą tarp, e, tarp žm, viešosios sveikatos, žmonių sveikatos sektoriaus ir gyvūnų sveikatos sektoriaus. Sulaukėme Danų kolegų labai rimto indėlių šių klausimų sprendimą, kai jie pirmininkavo 2012 metais. Tad laikas yra tikrai e, spręsti šį klausimą toliau. 2016 baigėsi numatyto teisės akto galiojimas, tad turime sekti, kad šios rytyje, e, kuri yra prioritetinė Luksemburgui, darbas tęstusi ir kad e, tas klausimas būtų nagrinėjimas patenkinamai, kad po 2016 metų turėtume reikiamus teisės aktus. Mes remiame bendradarbiavimą ES lygmenių, kovojant su e, ta problema, kai užkratai tampa atsparus antibiotikams. Taip pat uždavėte klausimus ir dėl to, ko Luksemburgas imsis konkrečiai. Mes e, organizuosime konferenciją, ją rengia veterinarai. Štai ką tik gavau kvietimą į tą konferenciją. Tai yra tarptautinė konferencija, e, kur, e, kurios tema yra farmacininkų ir veterinarų noras kartu kovoti su užkratais atspariais antibiotikams. Tai štai, taip pat e, transatlantinė darbo grupė rinksi savo posėdį JAV ir ES specialistai spręsti to paties klausimo renginio organizuoja Europos komisija. Let's keep antibiotics effective. Tebūnie antibiotikai ir toliau efektyvūs, taip vadinasi, ši konferencija vyks spalio mėnesį. Tai bus iš tikrųjų labai svarbios temos Luksemburgo pirmininkavimo metu. Norėčiau pasakyti, kad tai taip pat bus ir pirmininkausiančios Olandijos darbo tema ir mes jau pradėjom diskusiją su mūsų kolegomis Olandais šiuo klausimu, kad jie galėtų pasiremti tą patirtim, kurią mes sukaupsime sprendžiančios klausimus Liuksemburgo organizuojamų konferencijų metu. Keletas klausimų buvo užduota dėl kito teisėkuros svarbaus klausimo. Dėl reglamento siūlymo susijusių su veterinariniais vaistais. Supratau, kad jūs iš mūsų laukiate kuo ambicingesnio požiūrio šio klausimo sprendimą. E, bus balsuojama Europos parlamente šiuo klausimu rugsėjo mėnesį Ar mes atsižvelgsime į šį balsavimą? Mano supratimu, tai yra labai svarbus klausimas, nes akį peržiūrimas šioje srityje padės palengvinti į prieigą prie veterinarinių vaistų, sumažės administracinė našta susijusių su šių vaistų registravimu. Tai paskatins, aišku, konkurencingumą ir inovacijas. Tačiau man svarbiausia atrodo, kad būtų užtikrintas didesnis vartotojo saugumas. Čia telksime savo pastangas labiausiai į ga, leidimų uždavimą gamybai ir prekybai. Tuos leidimus dalyje kompetentingos administracinės struktūros. Visas tas darbas taip pat yra paremtas tinkamų duomenų bazių turėjimu. Ir mes teiksime siūlymą dėl mokesčių taikomų veterinarinių vaistų sryčiai. Gal mes dar spėsime tai pasiūlyti, tačiau dėl to uh, teksto analizės nespėsime jau pradėti, nes iš tikrųjų tai būtų labai didelė iliuzija manyti, kad spėtume. Kai dėl gyvūnų klonavimų. Daug kas klausė šią temą ir ponas Lyzė ir kiti komiteto nariai. Pirmininkaujantis Luksemburgas ketina pradėti nagrinėti parlamento pakeitimus pirmiausia techninių lygmenių. Žinau, kad jūs nagrinėjate siūlymus ir kad vyksta diskusijos dėl teisinės bazės. kur netiesiog yra susijusi su Europos komisijos pasirinkimais. Tad e, tai yra iš tikrųjų labai svarbus dar klausimas diskusijai. Žymėjimas etiketėmis gaminių, kurie gaunami iš klonuotų gyvūnų palikuonių. Tad turime išsiaiškinti, ar bus siūlomas kažkokios specifinės priemonės susijusios su klonuotų gyvūnų mėsos patekimu į rinką. Diskusijos tebe vyksta. Sekame tą techninę diskusiją ir taip pat ketiname pradėti nagrinėti Europos parlamento pakeitimus artimiausių metų. Prieka prie vaistų ir vaistų kainą. Šie klausimai yra susiję su naujais vaistais. bei sukeitimus informaciją. Tai yra tas klausimas, kurį kėlė daug kalbėjusių komiteto narių Mes, kaip naujai pirmininkaujantį valstybę, bendradarbiausime su Olandija ir Slovakija bei Malta, su kitom trim būsimom pirmininkaujančiom valstybėm, kad galėtų visuomenės sveikatos darbo grupėje prasidėti diskusija. Ši grupė buvo susitikusi posėdžio vakar. Norėtume, kad būtų taikomas integruotas požiūris. Dėl tokio buvo apsispręsta Tad darbas jau prasidėjo, suprantu, kad kol kas pasiekta pažanga yra nepakankama. Daug valstybių narių labai priešinosi šiam pateiktam tekstui. Mano supratimu, mums tikrai reikia didesnio skaidrumo. kai dėl tarifų taikymo valstybėse narėse kompensuojamiems vaistams ir taip pat didesnio skaidrumo susijusiu su kainų nustatymu, kur, kurį taiko farmacijos įmonės parduodamis vaistams valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti, kad tarifų nustatymas kompensavimui yra valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau mano supratimu vienintelis vienintelė galimybė siekti pažangos yra teikti daugiau informacijos apie įvairius e, tarifų taikymo modelius ir kompensavimo modelius bei pramonės dalyvavimą, nes priešingų atveju jokių rezultatų nepasieksime. Džiaugiuosi taip pat ir jūsų reakcija ir į e, alkoholizmo, piknaudžiavimo alkoholio problemų sprendimą. Diskusija turės vykti ir mes dabar nekantai laukiame Europos komisijos ataskaitos dėl alkoholinių gėrimų žymėjimo etiketėmis. Man atrodo, kad čia kalbam apie visą eilę aspektų ir medicininis, ir socialinis, ekonominis aspektas ko galima sulaukti piknaudžiaujant alkoholiu. Mes e, čia taip pat turime bendradarbiauti tarp valstybių narių šioje srityje. Reklamos srityje ir alkoholio pardavimo internetu srityje. Ir čia pirmiausia didžiausia, didžiausia dėmesį reikėtų skirti jaunimui. Man tai atrodo ypatingos svarbos dalykas ponas Peša. Taip pat minėjo ES alkoholio politiką. Jis kalbėjo apie naujas psichotropinės medžiagas, kurios yra susijusios su narkotikų sritimi. Teisingumo reikalų komitetas rūpinasi šiuo klausimu, bet jūs esate teisūs, tai yra susiję ir su visuomenės veikatos rytimi. Man tai yra tas klausimas, kuris yra susijęs su e, sveiko gyvenimo būdo e, propagavimu. Mes būtent tai renkamės. Tačiau tema pati nepriklauso šio komiteto e, kompetencijos ryčiai, nei mano kaip sveikatos reikalų ministrės ryčiai, bet aš nuolat palaikau ryšių su savo kolegomis, e, teisingumo ministrais ir mes bandome koordinuoti tuos įvairius aspektus. Taip pat e, mane nudžiugino jūsų pozityvi reakcija į demencijos problemos sprendimą. Pone Maisner išsakė labai aiškę nuomonę, jūs esate teisi, iš tikrųjų sunku bus harmonizuoti šią sritį ir įvairias politikas Europos Sąjungoje sprendžia demencijos problemą. Svarbu, kad būtų bendradarbiaujama tarp valstybių, tačiau demencija yra labai svarbi tema, kad ES lygmenių tam būtų skiriamas dėmesys. Tai yra visuomenės veikatos iššūkis, didžiulis iššūkis. Vyriausybės taip pat turėtų geriau suprasti tos iššūkius, bandydamos suprasti asmenų kurie kenčia nuo demencijos specialiuosius poreikius. Toks asmuo taip pat yra didžiulė, didžiulis iššūkis, jeigu taip galima pasakyti, ir, ir jį supantiems žmonėms, jo šeimai. Tad būtina numatyti tam tikrą koordinavimo programą. Koordinavimas turi vykti nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Pritariu jūsų išdėstytoms mintims šiuo klausimu. GMO. Esu buvusi Luksemburgo parlamento narė, 25 metus dirbau šį darbą, tad puikiai žinau, kaip nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas domisi šią temą. Suprantu, kad tai yra tas klausimas, kuris yra susijęs ne tik sveikatos reikalų ministrais, bet ir taip pat žemės ūkio e, bei e, aplinkosaugos ministrais. Jūs kalbėjote apie tai, kad svarbu kelti šį klausimą, analizuojant kartu gyvulingystės, žemės ūkio politikas, prevencijos politiką Ponas Ek kalbėjo apie tai. Komisija yra pateikusi siūlymą. Vyko viešas posėdis šiuo klausimu, tačiau tenka konstatuoti, kad kritika, kurią išsakė Europos parlamentas, jūsų komitetas, buvo panašiai kritika, kurią išsakė nacionaliniai parlamentai. Aš taip pat supratau, kad jūs ketinate atmesti siūlymus. Pirmininkas, mums reikia laiko antram klausimų turui, tad ar norėčiau paprašyti apibendrinti. E, pone Amuč, taigi mes e, stengiamės dirbti štai mano paminėtusios rytyse ir esame pasirengę veikti. Grostete. Labai ačiū ir iš karto ir pradėsim, pone Grostet. Turiu daug jums klausimų pateiksiu, bet pasistengsiu greitai kalbėti. Pirmiausia, individualizuotos veikatos paslaugos. Taip, tai yra ateitis mūsų. Ir iš tikrųjų tai įgalins e, gydyti tokius pacientus, kurių kol kas dar neįmanoma išgydyti. Bet čia reikėtų kurti e sveikatą bet kita vertus žinot, kaip e, vėlgi blokuoja šitą klausimą e, valstybės narės, blokuodamos tarp valstybinės veikatos paslaugos direktyvos klausimus. Dabar iš tikrųjų tikrovė yra tokia, kad iš tikrųjų labai daug sunkumų susijusių su šios direktyvos taikymu, ji iki galo nėra taikoma ir todėl reikia e, imtis veiksmų tiesiog valstybių narių atžvilgių, kad šios būtų aktyviau taikytų šitą direktyvą. Toliau, kitas klausimas. E, būtent jūs kalbėjote apie ryšį tarp pacientų ir inovacijų. Čia gal reikėtų tiesiog centralizuoti būtent analizę kainų ir naujų tam tikrų vaistų. E, komisija yra palanki tam, kad būtų atlikta reforma, bet tam reikia, aišku, valstybių narių valios ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dabar senatvės demencija. Aš jau aštuonerius metus organi e, vadovauju organizacijai, kuri domisi šiais klausimais. Uh, labai apgailestauju, kad nacionaliniai e, Alzheimerio skirti demencijai, skirti planai e, šiaip jau kol kas nepasiteisino. Ir toliau, baigsiu. Norėčiau paminėti veterinarinių vaistų reglamentą. Aš esu pranešėję šiuo klausimu. Mes visi sutinkam, kad reikėtų kovoti su atsparumu antibiotikams, bet tam reikia, kad antibiotikai nebūtų naudojami profilaktiniais tikslais, kad tai būtų draudžiama. Be to e, dabar reikėtų uždrausti kartu antibiotikų pardavinėjimą internetu ar bent jau ir, ar ir visų vaistų, kurie išduodami mm, be, rece, mm, be receptų. Tad tokiu atveju vėlgi e, Europos parlamentas e, šiaip jau aiškiai pasisako šituo klausimu ir, ir kita vertus labai gerai, kad e, tam tikrą pažangą padarytų ir taryba, būtent kaip toliau būtų galima spręsti šį klausimą ponė ministrė, ponė pirmininkė. E, kalbama apie, apie pasaulio sveikatos organizacijos dokumentą dėl nelegalios prekybos tabako gaminiais. E, čia sudariau darbo grupę neformalę, kuri būtų nukreipta prieš tabako pramonės kišimas į mūsų darbą. Mes e, savo darbo grupėje turime visų šalių atstovų, turime kovos su tabaku organizacijų atstovų. E, filosofija mūsų grupės yra štai kokia. Norime kurti naują politiką, nukreiptą į kovai su tabaku, kuri pirmiausia yra kova su tabako gamintojais. Mes raginame valstybės narės e, ratifikuoti pasaulio sveikatos organizacijos protokolą, kurio tikslas yra tabako atsisakymas. Kol kas tik 58 valstybės visame pasaulyje pasirašė šį protokolą ir tik 8 iš tų 58 valstybių ratifikavo šį dokumentą. Tarp tų, kur, kur nepasirašyta šis protokolas, tarp tų šalių yra Luksemburgas. Tad tikiuosi, kad jūsų pirmininkavo metu Luksemburgas pasinaudos tai šešiais mėnesiais ir pasirašys tą protokolą. Tas klausimas man būtų toks, ką ketinate daryti tuos šešis mėnesius, kad galėtumėte sudaryti sąlygas ES ne tik pasirašyti šį e, sustarimo protokolą, bet ir kad e, būtų palengvintas palengvinti žingsnį valstybėms narėms, kurios šio protokolo nei pasirašė, nei ratifikavo. Mėsos kilmė e, paruoštose maisto produktuose. Kaip žinia, 15 metais mes primėme rezoliuciją, kuri reikalauja e, būtinai žinklinti, ženklinti maisto produktus etiketėmis, kur būtų nurodyta kilmė mėsos, kuri naudojama patiekale. Ponas Andriukaitis, Europos komisaras, sakė, kad kol kas nenumatyta jokių teisės aktų priimti ir aš norėčiau vėlgi, kad jūs taptumėte tuo katalizatoriumi, paskatinant įsveikti Europos komisiją. Ir dar vienas dalykas, vienas sakinys. Jūs sakėte, jog norite rengti konferenciją dėl ebolos rūdienį. Ankstesnės kadencijos metu aš buvau pranešėjęs, kai buvo patiktas sprendimas dėl dėl e, kovos su, su problemų sveikatos srityje. Ir džiaugiuosi tuo, kad yra numatyta spręsti tarp valstybinės sveikatos problemas. Ir aš manyčiau, kad tai galėtų turėti tikrai reikšmingą papildomą vertę, pridėtinę vertę, taip pat ir kovojant su ebola ES teritorijoje. Dėkuoju. Jūsų. Labai ačiū toliau, ponė Ajūzo. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū, ponė ministrė, už tai, kad mums paaiškinot ir atsakėt į klausimus. E, aš turėjau klausimą dėl klon, e, mėsos iš klonuotų gyvūnų, jūs jau atsakėte šitą klausimą. Uh, Taip, dabar mes dar norėčiau pateikti klausimą. Ar taryba užėmė tam tikrą aiškesnę poziciją paskutiniu metu? Nes vėlgi, kad tas klausimas ne, nekibotų ore, kaip kad buvo praėjusį kartą. Dar norėčiau paklausti, ar jūs, ar kom, Europos komisija ketina pateikti e, teisės akto pasiūlymą skirtą e sveikatai. Mes beje ėmėmės e, pranešimo savo iniciatyvą e, skirto šitam klausimui, e, kur atkreipiam dėmesį į tam tikrus teisinius šito klausimo aspektus, paciento sutikimą ir kitus dalykus. Antai Ispanijoje pas mus yra e, šiaip jau federacinė sistema, daug kompetencijos pervesta, e, pavesta e, regionams mūsų ir, ir dėl to kyla nemažai teisinių klausimų dėl būtent to sveikatos nuostatų taikymo. Toliau dėl tarp valstybinės sveikatos paslaugų klausimo. Čia vėlgi kalbama apie visų, sakykime, elektroninėmis priemonėmis teikiamų sveikatos paslaugų valdymą. Labai ačiū. Toliau ponia Bordzan. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, poniai ministrai, už tai, kad atvykot į mūsų komitetą Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, ką išgirdau iš jūsų lūpų. Iš ties matom, kad jūsų pirmininkavimo programa labai ambicinga ir labai e, džiugina mane jūsų paskelta strategija skirta kovai su piknaudžiavimu alkoholiu. Bet kita vertus vėl kol kas dar nieko konkrečiai nedaroma. Dabar dėl in vitro medicinos prietaisų, aš esu šešėlinė pranešėja, tikiuosi, kad darbai pajudės. Toliau. E, taip, mes žinom, kad sveikatos klausimai yra išimtinė valstybių narių kompetencija ir jos valstybės narės pačios organizuoja sveikatos sistemas. Kita vertus, yra nemažai klausimų, kurie šiaip jau uh, E, kuriuos spręsti tikslingiau būtų bendromis jėgomis, kurių atskiros valstybės narės neturi iš e, galių išspręsti. Ta rodo, sakykime, tabako e, produktų vartojimo klausimas. Tad aš norėčiau štai tokį klausimą Jums pateikti. Antai komisaras Andriukaitis ne per seniausia paskelbė jog e, bus e, daromas, e, numatoma daryti pakeitimą ES veikimo sutartyje tų straipsnių, kurie susiję su būtent sveikatos klausimais. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų komentarų šią linkmę. Labai ačiū. Pol, toliau ponė Evi. Senjora ministro. Dėkuoju. Pirmininkė, ponė ministrė, aš norėčiau dar kartą pateikti klausimą. Jis jau buvo pateiktas anksčiau, bet jūs neatsakėte į jį. Tai yra klausimas dėl glifozato, dėl šios veikliosios medžiagos, kuri naudojama kaip herbicidas. Kovo mėnesį buvo jau pareikšta, jau galbūt ši veiklioji medžiaga yra kancerogeniška ir dabar laukiame uh, išsamios ataskaitos šito klausimo, tačiau jau yra ir, ir, ir dabar pakankamai mokslinių įrodymų, jog ši medžiaga yra kenksminga ir sveikatai, ir aplinkai. Turiu galvoje, jog e, tai, kad e, yra randama šios medžiagos likučių šlapime ir netgi e, mo, motinos piene, kuris naudojamas e, kūdikių žindimui, e, tai kelia didelį nerimą. Aš norėčiau paklausti, ar pirmininkantis Luksemburgas numato, ką nors e, daryti Europos lygmenių dėl šitos medžiagos, galbūt reikėtų paskatinti žemės ūkio ministrus imtis tam tikrų veiksmų šito klausimu. Ir kitas dalykas, šią savaitę peticijų komitete buvo uh, gauta peticija dėl uh, šeštajame dešimtmečyje daug nukentėjusių žmonių dėl uh, kitos veikliosios medžiagos. Daugelis iš tų nukentėjusių žmonių netgi uh, dabar nelaikomi neįgaliaisiais, jie nėra gavę jokių kompensacijų ir galbūt e, galima ką nors padaryti Europos lygmenį ir galbūt e, taryba, pirmininkaujantį valstybė gali e, prisidėti prie šitos vaistų problemos sprendimo. Dėkuoju, dabar žodis ministrai atsakymams. Jeigu teisingai supratau, aš turiu tik tai penkias e, minutės atsakymams. Buvo ne vienas klausimas dėl personalizuotų medicinos paslaugų. Aš dabar negaliu užbėgti už akių išvadoms, kurios e, bus e, pateiktos po gruodžio tarybos posėdžio. Tačiau galiu pasakyti, jog naujoviški gydimo metodai bus įtvirtinti mūsų klinikinėje praktikoje. Jūs minėjote kai kuriuos iššūkius, aš galiu paminėti saugumo didinimą ir veiksmingumo didinimą, taip pat e, e, galiu paminėti, jog e, duomenys yra nepakankami, tie, kurie laikomi biobankuose. Turi būti pateikiama daugiau informacijos. Jūs taip pat minėjote, jog yra daug įvairių rizikos faktorių. Mes dedame pastangas įgyvendindami pirmininkaujant Italijai priimtas išvadas ir žinome, jog pirmininkausiant patys Niderlandai taip pat skirs e, didelį dėmesį inovuojantiems vaistams. Medžiagos ardančios endokrininę sistemą. Aš pritariu Jums, jog tai svarbus klausimas ir jog reikia skubiai spręsti e, šias problemas. Poveikio vertinimas turėtų baigtas 16 e, metų viduryje, o dėl glifozato, tai mes laukiame pasaulinės sveikatos organizacijos ataskaitos ir EFSOS vertinimo dėl šios medžiagos keliamų e, rizikos faktorių, dėl nano medžiagų ir dėl naujų maisto produktų. Mes e, džiaugiamės balsavimo vykusio birželio mėnesį rezultatais. E, Tas balsavimas buvo stiprus signalas ir mes manome, kad iš tikrųjų reikia renkti moderni, modernes teisės nuostatas reglamentuojančias šį sektorių ir siekiant užtikrinti šio maisto produktų saugumą. Aš e, norėčiau jūsų paprašyti, kad atsižvelgtumėte į visą šią dinamiką ir mūsų pastangas balsavimo metu ženklinimas maisto produktų. Aš jau gavau klausimų šitą temą per pirmąjį klausimų raundą. 13 metų gruodžio mėnesį ir 15 metų gegužės mėnesį komisija parengė e, ataskaitų apie e, įmanomumą įtvirtinant e, kilmės e, principą. Ir tai buvo susiję su jautiena, oškiena, aviena, paukštiena, taip pat su neperdirbtais maisto produktais, kurie turi tik vieną ingredientą, bei tais maisto produktais, kurie sudaro 50 procentų sudėties. produkte. Tose e, išvadose sakoma, jog kilmės e, principas, principo taikymas gali būti labai brangus. Kovo mėnesį buvo nuomonių keitimasis dėl e, mėsos kilmės nurodymo tos mėsos, kuri naudojama kaip ingredientas. Valstybės narės e, neturėjo vieningos nuomonės dėl privalomo pobūdžio ženklinimo, tad komisija prieš keletą savaičių pateikė tarybai išvadas dėl kitų maisto produktų ir pirmoji valstybių narių reakcija nebuvo vienareikšmiška dėl būtinybės pateikti informaciją ir dėl su tuo susijusių sąnaudų ir dėl todėl e, savanoriškas informacijos nurodymas ženklinime yra įmanomas tol, kol toks ženklinimas e, yra neklaidinantis vartotoją. Labai ačiū dabar. Galim jau baigti aptarinėti šį darbo atvarkės klausimą. Ačiū poniai ministrai muš už tikrai tokias įdomias diskusijas. Ir um, ačiū jūsų pirmin, pirmininkaujančiai šaliai, linkim sėkmės ir toliau tęsim darbą. Very interesting. Yes, we <laughs> Dear colleagues. Brangus kolegos, turim kitą darbo atverkės punktą aptarti. Tai mū, savos iniciatyvos pranešimas dėl tarptautinio susitarimo numatomo Paryžiuje klimato kaitos klausimais. Mūsų pranešėjas e, Žil Parniu. 230 pakeitimo pasiūlymų gavom, bet prieš suteikdama žodį ponui Parniu, norėčiau paprašyti tų, kas yra salėje, tų, kas nori išeiti, kad išeitume tyliai. Ir tada suteikiu žodį ponui Žiliui Parniu, kad šis pakomentuotų pakeitimus. Prašyčiau laikytis tylos, mes tęsiam darbą. Merci, merci beaucoup, euh, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirma diskusija mūsų komitete vyko birželio 16 dieną ir tuomet aš jau pristačiau pranešimo dėl COP21 pagrindinius aspektus ir išklausiau pirmasias e, reakcijas. E, kolegos e, turėjo galimybę pateikti pakeitimų, 230 jų buvo pateikta E, birželio 17 dieną iš jų 72 pakeitimus pakeitė socialistai, 48 EPP, 26 ALDE, 26 ALDE, 23 ECR, 18 žalieji, 17 pateikta buvo neprisijungusių, FDD 14 ir 12 GUES pateikta pakeitimu. E, mano pranešimas e, galėjo turėti tik tai 800 ženklų, tai yra pakankamai mažai, turint omenyje 8000, atsiprašau, ženklų. Aš pats pateikiau 34 e, pakeitimus kartu su socialistų ir demokratų frakcijos kolegomis. Ir tie pakeitimai yra, be kita ko, susiję su kova su e, miškų nikimu, su Dohos e, e, protokolu, taip pat su Paryžiaus susitarimu. Mes tuo siekiame parodyti, jog ir valstybiniai, ir nevalstybiniai proceso dalyviai deda daug pastangų, be anglės ekonomikos klausimų. E, ten taip pat kalbama apie apivartinius e, taršos leidimus bei apie kovą su klimato kaita. Šios dienos diskusija bus proga kolegoms apžvelgti šitų visų pateiktų pakeitimų esmę. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir Envi komiteto nariams už pateiktus e, pakeitimus. Galiu pasakyti, jog e, dauguma tų pakeitimų iš tikrųjų patobulina mano parengtą pranešimo projektą ir tie pakeitimai taip pat rodo, kad mūsų nuomonės ir pozicijos yra pakankamai artimos ir tai galins mus e, pasiekti e, susitarimą dėl pagrindinių aspektų. Aišku, dar e, vėliau pasisakydamas galėsiu grįžti prie konkretesnių kai kurių aspektų, o dabar perdusiu žodį šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie pakomentuos pateiktus pakeitimus. Dėkuoju. Labai ačiū. Ir pirmiausia, tada e, pradėsim nuo EPP frakcijos atstovo Florenco. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad diskusijos aptariamų klausimų vyksta labai dalykiškai apskritai. Dar pasakysiu, kad nors aš ir negaliu be, pritarti absoliu, būtinai visiems pranešėjo klausimams, manyčiau, kad mes vis dėlto turėtume ieškoti tinkamo kelio. Na ir dabar mes būsim stiprus tik būdami vieningi, kartu vieningi ir su komisija, eidami į šias dėrybas. Taip, aišku, mūsų nuomonės įsiskiria dėl tam tikrų konkrečių skaičių, bet kita vertus e, e, mesgi atstovaujam daugiau kaip 500 milijonų ES gyventojų, kuriems e, rūpi čia aptariami dalykai kaip energijos tvarumas, kiti klausimai. Tai iš tikrųjų verta pasistengti suderinti pozicijas, nes labai svarbu, kad tarptautinėje e, plotmėje mes tikrai galėtume e, kalbėti vienu balsu. Ir tokiu būdu e, toks suderintas dokumentas yra labai svarbus. Prieš kurį laiką buvo kalbama kritikuojami tam tikri dalykai, esą jie per daug nutolė nuo tikrovės, bet dabar vis dėlto daug kas pasikeitė ir aš manau, kad tai, ką mes siūlom, iš tikrųjų pagrįsta ir e, taryba komisija galės irgi pritarti. Dar keletą žodžių norėčiau paminėti apie finansavimą. Praeitis ir patirtis rodo, kad mokėti E, už kovą su klimato kaita e, neturi vien tik tai išsivyščiusios pramoninės valstybės, kartu ir besivystančioms valstybėms tenka šitą e, antai, An sakykime, tokia valstybė kaip Saudo Arabija arba Kinija, kurios prieš kurį laiką dar buvo kvalifikuojamos kaip besivystančios valstybės, vis dėlto jos dabar jau tokios nebėra jos irgi turėtų prisidėti. Nežinau, kaip, sakykime, Prancūzijoje yra e, padėtis dėl paramos trečiosiom šalims, bet e, bent jau kalbu apie savo šalį, kad e, labai sudėtingas šis klausimas. Tad iš tikrųjų našta tenka visiems, bet, bet vis dėlto aš su E, pasitikėjimu žiūriu į ateitį. Aš įsivaizduoju, kad mes galim susitarti dėl finansinės naštos pasiskirstimo, nes mes vieni tikrai visko netlaikysim. Buvo pasakyta e, kartu mūsų e, finansų ministro, kad Vokietijos federacinė respublika tikrai gali padaryti tinkamą indėlį, bet kita vertus tam reikia ir privataus sektoriaus. Be jo mes neįsiversim. Kita vertus, vėlgi viskas turėtų vykti pagal rinkos ekonomikos kriterijus, rinkos ekonomikos sąlygomis. Kol kas mes prie to nepriejom. Mums reikia konkretaus veiksmų plano, kuriu, kur, į kurį atsiremdami mes tada galėtume dirbti toliau. Dabar E, minimas pranešime e, finansinių sandolių mokestis. Ne visos valstybės narės mm, pritarė jam, bet e, vis dėlto, manyčiau, nepaisant nesutarimų, galima vėlgi numatyti bendras ES taisyklės. Nes po kurio laiko, aš manau, situacija pakryps kita linkme, tai yra valstybės narės galbūt palankiau žiūrės į bendrą ES lygių suderintą mokestį, e, kurio pajamos e, galėtų būti skirtos kartu ir kovai su klimato kaita. Apie tai kalbama Vokietijoje, tad mes iš tikrųjų turėsim dar pamastyti, mm, kokių taisyklių reikėtų numatyti. Tad aš su pasitikėjimu vis dėlto žvelgiu į ateitį. Ir galiausia e, pasakysiu, kad per tuos paskutinius likusius iki konferencijos mėnesius klausimas bus nagrinėjamas tikrai labai nuodugniai ir tiems, kurie neapsisprendė iki šiol, iš tikrųjų jie turės šiaip ar taip užimti aiškę poziciją. Ponas Gerbrandi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui e, Parnio ir kartu už e, kolegos Florenco pasisakymą. Čia buvo pasakyta, čia buvo paminėta. buvo netiesiogiai užsiminta apie popiežiaus encikliką. Bet vėlgi, ponė pirmininkė, E, išvelgiu tam tikrų teigiamų e, ženklų e, kelyje į Paryžiaus konferenciją. Tai prisimenu tai, kas buvo pasakyta per didžiojo septyneto susitikimą, ką, ką, ką pasakė Vokietijos kanclerė Merkel, tad iš ties tai labai teigiama. Bet to kartu teikia vilčių tai, ką paskutiniu metu pateikė E, Kinija atrodo, kad Kinija jau ima prisijimti tam tikrą atsakomybę. Mm, turiu galvoj ne vien tuos įsipareigojimus, kurie tenka 20, 20, G20, bet ir vėlgi Kinija tarsi jau žengia tolimesnį žingsnį. Tad mes tikrai neturėtume tai pro pirštus pažiūrėti į Kinijos uh, prisimtus, išsakytus įsipareigojimus. Dabar norėčiau atkreipti į porą dalykų mūsų rezoliucijoje. Pirmiausia, kaip svarbu saugoti miškus. Čia jau per ankstesnės diskusijas tai buvo e, minima, per šešėlinių pranešėjų susitikimą apie tai buvo kalbama ir dabar įvairių frakcijų pakeitimai e, skirti e, miškų, kovai su miškų naikinimu. Niki, Tad e, aš pats kartu su kolega Frederiku Federlei pateikiau, pateikėme pakeitimo pasiūlymų ir manau, kad mes galim mm, rasti kompromisinį susitarimą. Dar norėčiau paminėti antrą dalyką. Kiek e, pajėgus mes esam finansuoti mm, kovą su klimato kaita pasaulio pasaulio lygių. Taip, sutinku su kolegos Florenco žodžiais pasakytais apie biudžeto lėšų trūkumą, apie nenorą, bet kartu reikėtų minėti ir CO2 rinkas. Būtent galima pasinaudoti lėšomis, kurios ten surinkamos tam, kad būtų galima pasiekti, kad e, kitose pasaulio vietose būtų pereinama ar prisiderinama prie, prie, prie kitokių sąlygų, ne, ne vien leidžiant CO2 į aplinką. Dabar dar vienas dalykas. Mes vis naudojam e, vis, viešasias lėšas, skirdami mm, CO2 eksportui E, privačiam eksportui į kitas pasaulio vietas. Bet reikėtų tam labiau panaudoti ir privataus sektoriaus lėšų. Žaliųjų frakcija jau išsakė nedvėjai aiškę poziciją šiuo klausimu. Ir galiausia, ponė pirmininkė, buvo pateikta ir tokių pakeitimo pasiūlymų, dėl to galimas klausimas, ką turėtume daryti iki 2020 metų laikotarpio. Ne tai, kad čia mes turėtume mažinti tikslus, bet komisija turėtų aiškiai kalbėti e, pasauliui apie tikslus, kurių, apie rezultatus, kurių ES galėtų pasiekti uh, E, būtent per tą laikotarpį iki 2020 metų, kad komisija aiškiai galėtų pasakyti, kad ES per tą laikotarpį pasiekė daugiau negu kad buvo užsibrėžusi. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir tikiuosi tolimesnio gero bendradarbiavimo su pranešėjų ponių Parnio ir šešėliniais pranešėjais. Čiavo. Dėkuoju. Ponas Javor. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū pranešė už puikiai parengtą pranešimo projektą, jis mūsų rankose, dirbti su tekstu lengva, ten numatyti svarbiausi dalykai, kuriuos turėtume įtraukti į tokio pabudžio pranešimą. Ir prieš leidžiantis į detalės norėčiau grįžti prie to, koks yra galimas tokio dokumento tikslas Europos parlamentui. Aš manau, kad dėrybos ir susitarimai bus sėkmingi Paryžiaus susitikime šių metų pabaigoje. Europos parlamentas dabar turėtų pasiūsti labai aišku signalą Europos komisijai. Ir visi dėrybų partneriai turėtų matyti, kaip Europos parlamentas vertina klimato kaitos problemas ir Ji dabar yra sprendžiama, ko tikėtis iš Paryžiaus vadovų susitikimo. Aš manau, kad labai aiškiai reikia pasakyti, jog Europos parlamentas visada buvo priekyje tų, kurie e, siekia kovoti su klimato kaita. Jis buvo priekyje kitų institucijų ir norėtų e, tose pozicijose ir likti. Kalbant apie tikslus, skaičius, E, reikėtų irgi juos parengti tokius, kurie siūstų tą signalą mūsų partneriams komisijoje ir kitur. Šiuo požiūriu aš manau, kad pranešime yra išdėstyti puikūs pasiūlymai, šešėliniai pranešėjai jau minėjau, daug svarbių dalykų, kurie tikėkime atsispindės ir galutinėme pranešimo variante po pirmo šešėlinių pranešėjų sustikimo galiu pasakyti, kad dauguma politinių frakcijų pritars visujams pateiktiems pakeitimams. Dabar keletas dalykų. Pirmiausia, kokius tikslus įtrauksime į šį pranešimą. Ką Europos Sąjunga kelia kaip tikslus? Dabartiniai išsikelti tikslai yra nepakankami, nes jų laikantis nepavyks pasiekti, kad temperatūra neišauktų iki 30 metų mažiau negu 2 laipsnius. Tam mums reikia platesnio užmojų susitarimo Paryžiuje, kuriam pritartų dauguma šalių kad pritartų tarptautinė bendruomenė. Ir aš manau, kad dabar Europos parlamento vaidmuo yra skatinti ambicingesnį požiūrį iš šį reikalą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir tarp kitų sustarimo partnerių. Labai svarbu kalbėti apie beanglės ekonomikos kūrimą. Limos rezoliucijoje taip pat jau tai jau buvo numatyta, tad nieko čia naujo. Europos parlamentas buvo padaręs atinkamą pareiškimą veikimą. Buvo taip pat kalbama apie subsidijų panaikinimą iškasiniam kūrų ir panašiai. Dabar štai susidurime su fizinė klimato kaitos problema, bet reikia pasakyti, kad negalima neatsižvelgti į pasaulyje gyvenančių čia buvų bendruomenių poreikius. Jie juk irgi turi teisę pasinaudoti veiksmais klimato kaitos srityje. Ir mes turime siūlyti tokias priemonės, kurios apima žmogaus teisės, čia buvų bendruomenių teisės, lyčių lygybę ir panašiai. Turime remti besivystančias šalis, remiantis jų egzistuojančią praktiką. Ir dar vienas rytis, kuri buvo minėta, apie tai kalbėjo ponas Gerbrandi, tai yra finansavimo klausimas. Jis bus vienas iš svarbiausių, dėl to Paryžiuje bus diskutuojama daugiausia. Mums reikia patikimo finansinio paketo kuris apimtų laikotarpį 2020 metų ir vėliau būtina telkti finansavimą tam, kad būtų imtas veiksmų besivystančiose šalyse. Tačiau svarbu, kad tas finansavimas nesukeltų priešingo efekto. Štai vakar čia lankėsi komiteto posėdėje ponas Kanietė, komisaras. Vyko įdomi diskusija dėl prekybos taršos leidimai sektoriaus reformos. Europos Sąjunga jau turi pinigų finansuoti klimato veiksmams. Tiesiog mes jo nelei, jų neišleidžiame e, toms priemonėms finansuoti, nes šimtas procentų iš ETS, pavyzdžiui, prekybos gaunamų pajamų turėtų būti skirta finansuoti veiksmams kovai su klimato kaita. Štai tai būtų reikšmingiausias žingsnis. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas, kolega Frontė. Prašau. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėkuoju taip pat pranešėjui, pritariu jam šituo klausimu. Iš tikrųjų nuomonė skirtumų praktiškai nėra, tikslai yra labai svarbus, tema labai svarbi, tas šią temą bus dirbama pastaraisiais mėnesiais prieš Paryžiaus konferenciją, todėl gerai, kad e, pritariama šitiems e, tikslams ir ketinimams ir mintims, kurios bus įgyventos Paryžiuje. Dabar keltą žodžią apie mūsų pakeitimus. Norėtume, kad juos būtų atsižvelgta. Dėkuoju mm, šešėliniams pranešėjams. E, žaliųjų kolega jau paminėjo tai, jog e, siekiant įgyvendinti tos ambicingus e, tikslus, mes kaip Europos atstovai. Turime dėti visas pastangas, tačiau ir, ir Kinija, ir jungtinės valstijos deda pastangas ir e, turime dėti labai daug pastangų, kad išlaikytume tos pokyčius dviejų laipsnių ribose. Tad dabar, nors ir daug dedama pastangų, tos pastangos dar nėra nepakankamos ir Europa turi patraukti kitas valstybės ir, kitas, ir kitus kontinentus e, savo pavyzdžių, kad būtų dedama dar daugiau pastangų negu dabar. E, e pakeitimuose atsispindi be kita ko ir tai, jog didėja pasaulio gyventojų skaičius ir turint e, omenyje augimo, tolesnio augimo prognozės, nes greitai gyventojų bus 11 e, milijardų gyventojų. Tad e, tai rodo, jog iš tikrųjų energetikos poreikis labai smarkiai padidės, padidės, padidės e, gyventojų poreikiai, įvairūs poreikiai, taip pat e, mūsų pakeitimuose, kaip ir šiame pranešime atsispindi klimato kaitos aspektai ir e, šituo klausimu taip pat e, mes manome, jog klimato kaitą reikia sieti ir su didelio masto migracijos procesais. Paryžiaus konferencijoje reikėtų ir ekonominių, finansinių įsipareigojimų, tai yra, kad e, turtingiausios e, valstybės ir tos, kurios daugiausiai e, iš metalų išmeta į atmosferą, turėtų finansuoti daugiau ir jos turėtų užtikrinti tvarų finansavimą. Ir tuo būdu mes kompensuotume savo, savo taršą praeityje. Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių mes e, nepakankamai greitai einame į priekį. Kai kurios e, valstybės artimuosiuose rytuose kurios eksportuoja labai daug naftos dabar, tačiau už 15-20 metų, kuomet nebebus e, naftos, tos valstybės mano, jog e, galės panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, todėl kad jos investuoja labai daug į mokslinius tyrimus toje srityje, Europa galėtų daryti tą patį ir Europa turėtų būti lyderė atsinaujinančių energijos šaltinių srityje pasaulyje. Dėl ETS sistemos mes e, jau pateikėme pasiūlymų šitais klausimais, taip pat ir dėl energetikos sąjungos. Mes manome, kad nebereikia reformuoti ETS, e todėl kad e, ta sistema nepasiteisino, todėl turime galvoti ne apie patobulintą ETS, bet apie alternatyvę sistemą. Mums reikėtų kažko, kažko kito. Ir paskutinis dalykas, turėtume fiksuoti e, tikslus dėl terminų. Labai svarbu, kad ES ir jos valstybės narės parengtų konkretų grafiką, kaip turi būti siekiama tikslų ir kad būtų tikrinama, kaip tai daroma. Dėkuoju, ponė Grostėt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš be jokios abejonės sveikinu pranešėjo atliktą darbą. Jau daug kas buvo pasakyta, stengsiuos nekartoti visko, bet e, pabrėšiu tos aspektus, e, kurie dar nebuvo paliesti. Aš manau, kad e, COP21 duos impulsą bengliams technologijoms bei e, skatins jų įgyvendinimą ir tos įmonės, kurios e, plėtos tokias technologijas, vaidins labai svarbu vaidmenį ir to, tų įmonių atstovai taip pat turi dalyvauti tose diskusijose dėl klimato kaitos, kurios vyks Paryžiuje. Aš pateikiau kai kurių pakeitimų kartu su kolegomis. Juose yra pabrėžiamas investicijų skatinimas, anglės iš metalų mažinimas, mobilizuojant privat, privatų kapitalą ir tas susitarimas, kurio siekiama, e, turėtų, turėtų apimti šitos e, dalykus. Europa deda daug pastangų, tačiau jinai turi likti pragmatiška ir, e, ir būti realistė. Mūsų tikslai iki 30 metų, žinau, kad kolegos nori kai kurie kai ko ambicingesnio, kalbėdami apie daugiau nei 50 procentų, tačiau mes turime būti realistai ir turime galvoti apie įmonės, kuomet apibrėžiam savo tikslus. Ir aš manau, kad e, pats geriausias būdas, e, siekiant paversti Paryžiaus konferenciją sėkme, tai e, būti realistais ir pragmatiškais. Tai būtent tuos aspektus norėjau pabrėžti. Pone Dornanu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. jūs mane buvot pamiršęs, bet dabar atleidžiu jums, kadangi suteikėt žodį. Taip, aš e, džiaugiuosi, kad nagrinėjom šį klausimą. Čia mes kalbam apie vieną iš didžiausių šio amžiaus iššūkių. Ir e, tai rodo, jog čia kalba sukosi apie mūsų visuomenės gyvenimo pobūdį, mūsų gyvenimo stilių ir mūsų santykių su gamta. Aš manau, kad vis dėlto Paryžiaus konferencija gali būti labiau komunikacijos renginys negu negu kažkas kita. Ir turime suprasti, jog ko gero mes mūsų laukia nesėkmė, taip pat kaip ir Kopenhagos konferencijos atveju. Nes e, ką padarys Europą, ar, ar jinai privers e, paklusti mums jungtinės valstijas ar Kinija, nemanau, kad taip bus. Mes e, turim pripažinti, jog mums nepavyks to padaryti, dėl kad neturim pakankamai svorio. Mūsų frakcijos pakeitimuose atsispindi skatinimas e, imtis ekonominių e, priemonių. Mes turime taip pat konstatuoti, jog dabartinė sistema nepasiteisina, jinai nepakankama, todėl kad ES sumažino savo CO2 ir šiltnamio dujų išmetalus, o e, besivystančios valstybės greitai išmes į atmosferą tiek pat išmetalų, kiek mes, arba netgi daugiau. Ir dėl to kyla kelios problemos. Besivystančios valstybės dabar e, sparčiai vystosi toliau ir tose valstybėse gali taip pat prasidėti ekonomikos augimo lėtėjimo ciklas, kaip ir pas mus. Ir toms valstybėms iškils pasirinkimo klausimas, ar išmaitinti milijonus žmonių, ar mažinti išmetalus ir ko gero bus pasirinktas pirmasis variantas. Aš manau, kad e, kuo mes e, norime labiau reguliuoti reikalus pasauliniu mastu, tuo daugiau problemų keliame. Turėtume tai daryti vietiniu lygmeniu. Norėčiau dar paminėti EPP pakeitimus. Ten e, min, minimas popiežius ir enciklika. E, aišku, tai susiję su moralinėmis vertybėmis, tačiau aš tikiuosi, kad EPP ir kitomis temomis, tai yra e, šeimos temomis, ar bažnyčios socialinės e, doktrinos klausimų, ar, ar, ar gyvybės e, klausimų, taip pat laikysis tokios pat pozicijos. Pane Dali. Dėkoju. Norėjau padėkoti kolegai Žilparniau už parengtą puikų pranešimą. Mes tikimės, kad Paryžiaus konferencija COP21 bus sėkminga. Sutinku su kolega, tai yra iš tikrųjų puikia proga pasiekti daugiau, tačiau tam reikia prisijimti labai rimtus įsipareigojimus. Ir turime siekti tokio sumažinimo teršalų, kad visos šalis sumažintų CO2 išmetaus artimiausiais metais. Visos tos idėjos atsispindi mano pateiktuose pakeitimuose. Pirmiausia, puikiai žinome, e, kad transportas yra antras pagal galigumą sektorius. Sektorius, kuris teršia e, bene labiausiai. E, ir, ir iš tikrųjų labai svarbu, kad pranešėjas teiktų e, rekomendacijas tam, kad būtų galima e, iškelti aviacijos ir jūrų transporto sektoriaus atsakomybę e, dėl taršos. Taip pat dėl CO2 reikia, kad e, būtų numatyta sąsaja tarp prekybos taršos leidimais sistemos ir taršos. Būtina, kad ši rinka būtų globalesnė, kad galėtume susijęti savo ambiciją su realybė. Ir galiausiai, kai dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, tai galėtų turėti e, įtakos dirbožėmiui, e, vandeniui ir apskritai mūsų aplinkai. E, sparčiai besikeičiant klimatui turės persikelti kažkur kitur pavojingose zonose gyvenantys žmonės. Būtent tiems klimato pabėgėliams gali tekti sudaryti tinkamas sąlygas gyventi. Mes žinome, kad turėsime išspręsti tokius klausimus kaip kova su klimato kaita. Ir um, turime iš tikrųjų šią problemą spręsti iš pačių šaknų. Yra tokių e, dalykų, kur bandoma, kuriuos bandoma gal sumenkinti, sakoma, kad štai jūrų transportas gal jau nereikėtų įtraukti, tačiau mes turime užtikrinti tvarę, tva, tvarę plėtrą mūsų jūroms, tuo pat metu sprendžiant klimato kaitos problemas. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū, kolega Ivo Belis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, tačiau aš taip pat nuo pat transporto komiteto laikų sekiau pono Parnio e, pranešimo rengimą. Noriu grįžti prie to, ką sakė Karl Heinz Florence. Jis yra vienas iš labiausiai patyrusių e, kolegų šiame Europos parlamente. Ir aš esu linkęs tikėti tuo, ką jis sako. Labai svarbu, kad į Paryžių vyktume turėdami, pla, turėdami plačią paramą visų svarbiausių frakcijų. Ne, nepakanka turėti tik paprastą, paprasčiausią daugumą. Tiesiog, ponė Pardiu, pabandykite pasiekti visas pačias demokratiškiausias Europos parlamento frakcijas. Nes būtina, kad būtume vieningi Paryžiuje, kad galėtume išvengti to, kad kartelė bus iškelta per nereiką aukštai. Visada galima elgtis ambicingiau, tačiau Paryžiaus konferencijos rezultatai e, priklausys nuo to, dėl ko mes susitarsime. Jeigu ta kartelė bus iškelta per nelik aukštai, galim nesulaukti kitų pritarimo. Dėl to būtų gaila. Kolegos kiti jau gal irgi šiek tiek tai minėjo, ponė dalį iš tai minėjo E, tas pastangas, kurias turėtų padėti aviacijos ir jūrų sektoriai. Savo pranešime dešimtojo dalyje, manyčiau, e, galiu Jūs paprašyti, kad transporto komiteto nuomonė būtų įtraukta, patobulinant šiek tiek dešimtąją dalį. E, transporto sektorius, kuris nepriklauso ETS sektoriu, taip pat turėtų būti įtrauktas, kaip ir energetikos sektorius. Tad manau, kad transporto komitetas jau yra pateikęs visai neblogų pamastymų, tai ir aš jūs juos atsižvelgsite ir aš optimistiškai žiūriu į būsimą dokumentą. Ačiū. Ačiū. Įvo, sako pirmininkas, kad jūs prie, jūs E, esate iš tikrųjų labai patyręs. 52 metus atrodo esate čia, ar ne? Indeed, I have to say, I have seen... Ponas Eighaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai aš pats e, netiek daug pirmininkaujančių valstybių mačiau kaip kolega Florence, bet netai svarbu. Ačiū ponui Belek Belėt, kad paminėjot e, nuomonę skirtą transporto klausimui. Iš tikrųjų nuomonė yra gera, joje yra gerų pastabų, ypač apie aviacijos ir jūrų transporto sektorių. Į tai mūsų pranešėjas galės atsižvelgti ir pagerinti pranešėją. Bet čia pranešimas ir taip jau geras, ačiū už tai. Dar tik tai porą dalykų. Pirmiausia, EPP sako, iš EPP girdim, kad mes turim būti vieningi, bet kita vertus jie pateikė savo norų. Bet tai, tai yra graži taktika. Aš irgi e, taip pat elčiausi, būdamas jūsų kailyje. Ta suprantu ir kita vertus, dabartinis ES e, tikslas ar tikslai e, nustatyti vienbalsę procedūrą. 28 valstybių narių vadovai ir vyriausybių vadovai būtent prisidėjo prie to. Tad mes vėlgi neturėtume būti savotiška Europos vadovų tarybos sekretoriatas, nes vakar išgirdom vėlgi minčių, tarsi komisija dabar pasidarė Europos vadovų tarybos, ES tarybos sekretorietu. Mes turėtume parengti geresnę poziciją. Kolega Kelbrandijų išėjo iš salės, e, gaila, kad išėjo jis minėjo dabar vėlgi, kad mes turėtume kalbėtume e, kalbėti apie tai, kad mes esam pasiekę kur kas daugiau tikslų, negu kad buvo užsibriežta iki 2020 metų. Bet vėlgi ES jau pasiekė ten minus 27, 27 procentai sumažinimo. O dabar komisija siūlo mm, tas mm, leidimus perkelti iš trečios fazės į ketvirtą e, ir, ir dabar diskutuojama būtent dėl to, kad tas toks techninis triukas nes, tiesiog nesumenkintų jūsų tikslų pasiekimo padėties. Labai gerai, kad pranešėjas pranešime pranešėjas pademonstruoja, kad jis iš tikrųjų supranta e, skaičius ir mes iš ties turėtume e, ir toliau laiky, turėti ambicingus tikslus ir, ir vėl grįžtu prie APP atstovo raginimo būti vieningiams, bet e, aš norėčiau, kad taip ir būtų, bet prie to, to mes visi turėtume siekti ne vien tik tai savanaudiškai supratimais. O dabar dar dėl finansavimo. Čia yra svarbu štai kas, kad mes turėtume konkrečiau siūlyti, konkretesnį finansavimą siūlyti. Taip, visi sakom, kai koks svarbus finansavimas ir panašiai, bet mes turėtume konkrečiai siūlyti, sakykime, iš ETS sistemos gautas pajamas skirti būtent finansavimui, kartu kai e, transporto ir e, aviacijos sektoriai bus įtraukti, iš jo gautas pajamas irgi galėsim numatyti e, finansavimui kovai su klimato kaita. Tad jeigu mes būtent dėl to sutarsim, tokios nuostatos laikysim, tada eisim į Paryžiaus dėrybas, būdami vieningi. Labai ačiū, toliau paskutinė kalbės ponia Šuik. Dėkoju ponui Parnio už puikų pranešimą. Buvau pranešėję nuomonį AFET komiteto vardu, dėl to norėčiau pateikti keletą mūsų pastabų. Mes pateikėme keletą siūlymų, netrukus juos gausite, patvirtiname taip pat ir kompromisus, kurie mano supratimu yra geri ypač kalbant apie klimato diplomatiją. Mūsų rekomendacijos yra svarbios ir šis rytis apskritai labai svarbi, turėtume labiau prie jo susitelkti. Mūsų nuomonė yra tokia. Išorės veiksmų tarnyba turėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Mes daug kartų kalbėjome apie G7, apie ponios Merkel lyderystę. Visą tai sudaro tos klimato diplomatijos dalį. Tikiuosi, kad dar galėsit sustiprinti savo e, atitinkamą skyrių pranešime. Aš taip pat pritariu tam, kad į Paryžių reikia vykti vieningiams. Tačiau tuo pat metu turime būti ir pragmatiški, nes turime atlaikyti, išlaik, padėti išlaikyti pramoniai mūsų konkuren, konkurencingumą ir tuo pačiu siekti ambicingų tikslų. Na, manau, kad viskas veiks taip, kaip norime, tikslui neprieštarauju, bet noriu, kad viskas būtų gerai subalansuota. Noriu paminėti dar vieną dalyką. Niekas regisi neminėjo. Dar vieno aspekto, vadinamojo PTCI Terantis dėl TTIP, regis daugas turėtų taip pat paaiškėti, nes darybose atsiras vienu ar kitu aspektu ir paskui jūs pamatysite, apie ką aš kalbu savo pakeitimuose. Kaip dėl finansavimo ir dėl besivystančių šalių. E, tos besivystančios šalis yra tikrai kartais įdomus dalykas, nes tarp jų minamos ir tokios šalis kaip Saudo Arabija, o tai yra labai turtinga šalis. Suprantu, kad čia reikia pakeitimų. Esu tos nuomonės, kad sukauptos lėšos gautos iš prekybos taršos leidimais turėtų būti panaudotos priemonėms kovai su klimato kaita. Ačiū. Now... Ačiū. O dabar kviečiu Europos komisijos atstovus išdėstyti nuomonę dėl pakeitimų. Much, uh, uh, chairman, um... Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad sudarėt progą pakomentuoti. Apskritai, iš tikrųjų pasiektas geras pagreitis uh, ruošiantis dėryboms uh, Paryžiuje ir turiu, turint galvoj visus įvykius paminėtinos ES, Kinijos deklaracijos e, ir e, kartu ES deklaracija patvirtinta birželį. Mes kartu tikimės teigiamų rezultatų iš konferencijos finansavimo vystimosi reikmėms e, klausimų. Na ir dar įvairių įdomių renginių vyks prieš Paryžiaus susitikimą ir mano galva jūsų pateikti pakeitimo pasiūlymai suteiks pranešimui ir kitų elementų, tai tikrai bus geras postumis ruošiantis Paryžiui. Taip, matom, kad Europos parlamentas turi aiškę poziciją ir dėl to Europos Sąjunga gali kalbėti vienu balsu. Tad e, mes manom, matom, kad mūsų nuomonės jūsų pranešime išdėstyta tai ir, e, išdėstytos ir mūsų nuomonės sutampa daugeliu požiūrių. Vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, skaidrumas ir atskaitomybė. Labai svarbus yra skaidrumas, e, e, gal ne, vis, ne, ne visai deramas dėmesys jam skiriamas. Be to, E, ataskaitą apie tarptautinės dėrybas, gal čia ne pas geriausias e, metas. Bet kita vertus mes turim viduje dar e, konkrečiai aptarti vidaus politiką. Kita vertus prieš Paryžių ir per pačią Paryžiaus konferenciją mes aiškiai turėsim kalbėti pasauliui, kokie mūsų tikslai, kiek mums jų kol kas pavyko pasiekti. Kartu dabar čia turiu galvoj konferenciją, kurią komisija kartu su Maroku organizuos spalį. Na ir ačiū už pakeitimo pasiūlymus. Tai Ypač geri tie pakeitimo pasiūlymai, kurie susiję su didžiojo septinto septyneto pareiškimais, Lymos konferencijos klausimais, kova su miškų naikinimu, dar dėl klimato finansavimo tai labai svarbu tą minėti, nes iš tikrųjų ES ir valstybės narės turės turėti aiškę poziciją Paryžiuje. Finansavimas kovai su klimato, kovai su klimato kaita bus atliekamas e, pagal tam tikrą sudarnintą procedūrą, nes e, kovos su klimato kaita finansavimas susijęs su vystimosi finansavimu. Tai yra tos pačios, to paties medalio pusės. Be to mes skiriam dėmesį tam, kad daugiau biudžeto lėšų būtų numatoma prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių fondo. Be to mes daug dėmesio skiriam investicijų e, priemonėms Bet to labai gerai, kad platėja, platėja donorų ratas, nes dabar jau stipresnis darosi bendradarbiavimas tarp pietinių valstybių. Antai pietinės kai kurios valstybės, kad ir simboliškai, bet vis dėlto prisidėjo konkrečiai prie vadinamojo žaliojo fondo. Tad iš ties yra nemažai teigiamų ženklų. Labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū ir dabar pranešėjas ponas Parniu. Labai trumpai, dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė, taip pat komisijos atstovai. Jūs pakankamai teigiamai įvertinat mano pranešimą. Manau, kad tos diskusijos iš tikrųjų bus geras pagrindas tolesniam darbui. Ir, aišku, galvojant apie tikslus, mes turėsime pasiekti susitarimą, kad e, galėtume sustiprinti pasitikėjimą mumis ir kad e, e, būtume veiksmingi, kalbant ir, ir taip pat, kad užtikrintume tam tikrą homogeniškumą. Komisija, komisija ir parlamentas turi veikti kartu gruodžio mėnesio darybose Paryžiuje. Tad e, turime būti ir lyderiais, ir turime būti vieningi. Ir būtent e, todėl sieksime tų susitarimų ir e, kompromisų, kuriuos aš minėjau, dirbdami kartu su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis. Komisija mūsų komitetas e, dirba e, šioje srityje, tačiau taip pat ir ITRE, ir e, DEVE, ir, ir AFET komitetai. Tad tų komitetų pranešėjai, kurie ar nuomonių referentai taip pat dirbs kartu su mumis rugsėjo 9, paskui 14 rugsėjo vyks posėdžiai su šešėliniais pranešėjais ir man atrodo, kad tai bus svarbus e, susitikimai. Tad e, keletas temų, keletą temų dabar paminėsiu, kurios bus aptartos e, tose susitikimuose. Ten bus kalbama apie 15-20 pakeitimų ir apie G7 pareiškimus dėl pasaulio ekonomikos, e, benglės pasaulio ekonomikos siekimo, taip pat dėl e, priemonių, dėl e, kovos su klimato kaita, dėl priemonių susijusių su moksliniais tyrimais laikotarpiai po 20 metų, įsipareigojimai Kyoto protokolo kontekste kiti įsipareigojimai klimato kaitos srityje, įsipareigojimai e, jūrų ir oro transporto srityse, bei atitinkamas reglamentavimas ES e, e, patikimo kelrodžio plano parengimas, taip pat diplomatiniai santykiai su trečiosiomis valstybėmis siekiant sustarimo COP21 ir tai yra būtent tokia pirmoji serija kompromisų, kuriuos bus pakankamai lengva pasiekti, o paskui kiti aspektai, dėl kurių taip pat reikės dirbti, tai yra pasaulinių emisijų mažinimas iki 50-ųjų e, metų. Man atrodo, kad e, mums pavyks rasti bendrą poziciją, toliau ES šiltnamio dujų e, emisijų mažinimas iki 30 metų ir iki 50 metų. Čia taip pat manau, kad pasieksim susitarimą. Toliau kas penkeris metus tam tikrų e, kiekių sumažinti šiltnamio efektą keliančių dujų išmetalus būtinybė siekti inovuo, būtinybę taikyti inovuojančio finansavimo priemonės klimato kaitos e, srityje. Ir aš e, pritariu ponui Florensui šituo klausimu. Mes e, turime finansinių sandorių mokestį, kuris yra bendras, tačiau yra ir kitų pasiūlymų dar, dėl kurių nuomonės yra nevienareikšmiškos ir Galbūt dabar būtų e, tikslinga panagrinėti pakeitimus šitą temą taip pat, kai kas kalba apie e, iniciatyvą dėl mokesčio, kuris būtų e, taikomas iškastiniam kūrui. Galima aptarti ir šį klausimą kartu su šešėliniais e, pranešėjais. Aš manau, kad e, mes e, galime atspindėti dokumente inovuojančio finansavimo priemonės, telkiant e, viešo sektoriaus e, lėšas ir taip pat galime siūlyti e, tokias perspektyvas, kuriuose būtų atsižvelgiama į būtinybę patraukti privačias lėšas, nedarant neigiamos įtakos pramonės sektorių plėtojimui, ypač naujų technologijų sektoriams, kurie labai svarbus užimtumo požiūriu ir bus svarbus ateityje. Tai tiek būtų apibendrinant, ponė pirmininkė. Ačiū. Norėčiau tik priminti darbų tvarkaraštį, priėmimas komitete vyks rugsėjo 22 dieną šio dokumento, plenarinėme posėdėje balsuosime spalio 14 dieną. Daugiau klausimų darbo tvarkiai neliko. Visiems linkiu gražių vasaros atostogų. Ir jeigu turit kada papietauti, tai dar iš kanių pietų.